So, good morning. Welcome uh, again to this uh, seminar on, on women. Labas rytas. Sveiki susirinkę į uh, šį, uh, sus, uh, šį seminarą, tokią svarbę dieną, kovo 8-ąją, į seminarą apie moterų ekonominį įgalinimą. Ir Europos parlamento žiniasklaidos vadovė Pone Paula dalyvauja e, šiame seminare ir tada apie šio seminaro e, organizatoriai paprašė manęs e, E, pavadovauti šitam seminarui, aš negalėjau tam atsispirti, dėl to, kad yra labai daug įdomių, įdomių klausimų, mes turime labai puikią galimybę ir kai e, aš išgirdau, kokia yra tema, tai aš buvau sužavėta. Tikrai čia yra labai daug žmonių, kurie e, labai aktyviai dirba skirtingose politikos srityse ir verslo sektorija. Ir Tai aktuali šiandienos tema, tai yra moteris politinių ir ekonominių sprendimų prieimime. Komisijos e, nariai yra prie manęs. Aš e, dabar e, pradėsiu nuo Ernest Urtasun, kuris yra Ispanijos žaliųjų frakcijos parlamento narys ir vienas iš nedaugelio nuolatinių moterų teisų komiteto narių. Džiugu, kad, moteris, e, kad ne tik moteris, bet ir vyrai domisi tokiais klausimais. Matau, e, pasižiūriu auditoriją, matau, kad čia daugiausia moterų, tačiau tikiuosi, kad ateityje ta situacija keisis. E, Ernest Urtasun taip pat yra pranešėjas, rengęs parlamento pranešimą apie um, moterų ir vyrų lygybę Europos Sąjungoje. Dešinėje Hanna Kristiansdotir. Dotir Aš ją vadinsiu Hana. Ji yra buvusi Islandijos vidaus reikalų ministrė ir Reikjeviko merė. E, ji buvo e, valdybos e, pirmininkė moterų valdybos pirmininkė parlamente. Ir dabar pereikime prie kitos pusės prie mūsų prisijungusi Džina Miller. Ji labai gerai žinoma parlamente, turbūt visi ją gerai žinote, e, dėl paskutinės bylos prieš Junktinės karalystės vyriausybę, e, siekiant, kad e, vyriausybė neviršytų parlamento kompetencijos. Junktinės karalystės vyriausybė negali aktyvuoti 50 straipsnio be ankstesnių teisės aktų. Ir mes labai atidžiai stebime e, šių įvykių raidą, tačiau taip pat jis sėkminga verslininkė. Ji labai aktyviai dirba Junktinės karalystės finansų pasaulyje ir e, vyrų pasaulyje. Tai vieta, kur moteriai nėra lengva progresuoti. Ji filantropė ir labai aktyviai seka ES e, finansinius teisės aktus. Taigi mes išklausysime ir privataus sektoriaus e, požiūrio, verslininkų požiūrio. Tarp verslininkų, kaip žinia, moterims taip pat nėra taip plačiai atstovaujama kaip kituose sektoriuose. Ir toliau mes e, turime Sibil Basler, su ja, su, su ja esate susitikę, yra Mona Lisa vyriausioji redaktorė ir jie E, pakalbės ir apie karjeros darimą verslo sekte, ži, e, sektorioje, žiniasklaidoje. Ir apie tai turbūt įdomu bus išklausyti jūsų, e, pasiklausyti ir jūsų kolegoms. Ji papasakos apie savo asmenį vaidmenį žiniasklaidoje. Jūs turbūt jau girdėjote iš ankstesnių diskusijos dalyvių, kad mes šiandien švenčiame ne tik kovo 8-ąją, bet ir e, beveik 60-metį e, e, Romos sutarties, kurioje buvo pripažintas atly, vienodo atlyginimo principas tarp moterų ir vyrų. Taigi tai yra simbolinis momentas, mes pasistumėjome labai toli. Aš ispa, esu iš Ispanijos ir išaugau ten 7-8-metyje. Mano mama turėjo gauti savo tėvo leidimą dirbti Manau, kad tai labai pasikeitė, daugelis dalykų pasikeitė nuo to laiko. E, tačiau e, girdėsime, kad tikrai nepakankamai yra dar daug dalykų, kur reikia padaryti daug pažangos. Taigi e, mes dabar išklausysime diskusiją ir išklausysime klausimų iš jūsų vėliau ir norėsime išgirsti jūsų reakcijas, kodėl tokia situacija vis dar egzistuoja, kodėl e, skiriasi atlyginimai, pensijos ir kodėl moterims nepavyksta iškopti į aukščiausią e, vadovų lygmenį. Ir ar taip yra dėl struktūros visuomenėje, kokiomis rekomendacijomis galime remtis, kad to nebūtų. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį dabar Pirmiausia, suteiksiu žodį visiems e, e, panelistams, o po to suteiksiu žodį e, klausytojams. Ir jeigu norite, kalbėkite ispaniškai, nes yra užtikrintas vertimas. Labai ačiū. Ačiū už kvietimą ir kadangi turiu galimybę kalbėti ispaniškai, pasinaudosiu šitą galimybę. Bueno, muchísimas gracias por la, por la, por la invitación. Ačiū už kvietimą. Kaip žinote, mes turime lyčių lygybės komitetą ir moterų teisų komitetą ir labai aktyviai dirbame, siekdami, siekdami visus e, ES teisės aktus lyčių lygybės srityje. Aš visada kalbu apie tai ir norėčiau pakalbėti ir apie moterų įsitraukimą į moterų teisų klausimus. Tame komitete yra tik trys vyrai. Ir mums tikrai nelengva yra įtraukti kolegas vyrus į lygių, lyčių lygybės komitetą. E, kovo 8 mes e, galime pareikšti, kad kalbė, mes balsuosime dėl lyčių lygybės dokumento kovo 24. Mm. dieną ir mes taip pat e, remiamės e, tą informaciją, kuri e, kurią mes galime gauti iš lyčių lygybės uh, instituto. Ir mes iš jų gauname labai daug informacijos apie atlyginimų skirtumus, moterų dalyvavimą ir panašiai. Taigi labai daug ką minime šiame pranešime. E, išvada, kurią padarėme pranešime, yra ta, kad pastarųjų metų poslinkiai lyčių lygybės rytyje nėra labai dideli visuose regionuose dėl įvairių priežasčių. E, iš tiesų plėtra net sustojusi. Pavyzdžiui, 2012 metais e, atlyginimų skirtumas buvo 16,6 procentai, dabar 16,1 procento, e, o pensijų skirtumas tarp vyrų ir moterų taip pat kelia didelį nerimą, e, skirtumas yra praktiškai 40 procentų, tai yra tikrai nerima kelintis klausimas tač, e, tač, ir pusėje valstybių narių e, skirtumas, pensijų skirtumas tarp vyrų ir moterų netgi padidėjo. Taigi šie skaičiai mums rodo, kad pastaraisiais metais kai kuriuose srityse nebuvo padaryta didelės pažangos. Vėlgi, kalbant apie moterų E, dalyvavimą Europos e, parlamente pastaraisiais metais padidėjo 6 procentais, tačiau visgi skaičius dar mažas. Taigi, jeigu taip toliau eisime tokiu greičiu, tai mums prireiks vienos ar dviejų kartų, kad užtikrintume e, lyčių lygybę šiuose srityse. Uh, E, taip pat e, pastaraisiais metais mes vis girdime e, nerimo signalą, kad nepadarome pakankamai pažangos. Kokios yra to priežastys? Paminėčiau keletą, turbūt jų yra daugiau. Manau, kad daugelie šalių politika sukurta ekonominė krizė, ekonominės krizės metu su, sukėlė didelę žalą lygybės politikos rytyje. Ir žinome, kad e, iš daugelio gyvenimo sričių buvo e, pašalintos daugelis viešųjų paslaugų. Ir tai yra e, sritis, kur dirbo daug moterų, buvo mažinamos ir įvairios išmokos Taip pat e, re, re, tai įtakojo e, reprodukcinę sritį ir e, pensijų reformos, darbo rinkos reformos tai, taip pat įtakojo šitą sritį. Buvo padidinta padaugėjo daugiau darbo vietų, kur moteris gali dirbti dalį laiko, uh, Taip pat e, padidėjo e, pensijos, tačiau e, skirtumas tarp pensijų tarp vyrų ir moterų taip pat išaugo. Ir kaip žinote, ES rengia rekomendacijas kas mėnesį dėl įvairių politikos formų ir svarbu, kad tose rekomendacijose būtų atsižvelgiama į e, lyčių lygybės klausimą, tad reikia atlikti ir lyčių lygybės įvertinimą. Taigi aš manau, kad mūsų reakcija į krizę buvo problemiška. Kitas dalykas, na, nutraukite mane, jeigu kalbėsiu per ilgai. Taigi kitas veiksnys yra tai, kad ES lygmenių ir daugelyje valstybių narių daugiau nėra kuriama teisės aktų užtikrinančių lyčių lygybę. 2012 metais komisija parengė savo projektą dėl lyčių lygybės, tačiau taryba jį blokavo. Viskas. E, taip pat yra Direktyva, dėl kurios e, nubalsavo parlamentas pirmo svarstymo metu ir ten buvo numatyta daugybė nuostatų susijusių su motinystės ir, ir vaikų priežiūros atostogomis, tėvystės atostogomis. Europos parlamentas e, aktyviai dalyvavo tame. Taigi komisijai teko atsiimti savo pasiūlymą, nes taryba dėl to nesutarė. Dabar laukiame naujo komisijos pasiūlymo. Taip pat yra daugelis kitų sričių, kur mums reikia direktyvų, pavyzdžiui, e, smurto prieš moteris direktyva. E, mes taip pat pritarėme e, tam, kad ES ketina ratifikuoti Stambulo konvenciją, puiku, tačiau mes norime savo teisės akto šioje srityje, o to dar neturime. Taigi, kokie, e, tokie yra mūsų tikslai per šitą parlamento kadenciją. Aš e, labai norėčiau užtikrinti, kad politinės e, reformos susijusios su Europos semestru pasiūstų teigiamą signalą. Tik tais 6,4 procentų įmonių Europos Sąjungoje e, vadovauja moterys. Taigi šiame pranešime yra apžvelgta nemažai dalykų ir e, Europos parlamente šitas pranešimas bus e, paskelbtas antradienį, dėl jo bus balsuojama antradienį, kitą savaitę, aš raginu jį e, peržiūrėti. Mes e, grįžime prie, keletą, keletą, prie šitų klausimų, dabar suteikime žodį kitam kalbėtojui. Hanna, kaip kalbėsite angliškai? Taip. Dear guests. Gerbiami svečiai. Labai ačiū Jums visiems už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti čia. Labai dėkoju, kad e, leidžiate man kalbėti šiame globaliame e, moterų e, įgalinimo forume ir papasakoti, kaip galima dalyvauti debatuose ir diskusijose dėl kuriamų teisės aktų. Pirmiausia, norėčiau papasakoti apie um, moterų parlamente globalų forumą. Kodėl jis egzistuoja, kodėl mums jo reikia. Dėl to, kad kiekviena parlamentinė sąjunga ar jų tinklas uh, yra kuriamas vyrų ir tada jie sukuria kažkokį tai brandą, kuris susijęs su moterimis. Tačiau mes moteris manėme, kad mums reikia tai pakeisti. Mes turime užtikrinti, kad moteris sukurtų savo pačių tinklą ir darytų taip, kaip to nori. Taigi, moterų parlamente globalus forumas yra tinklas vienijantis moteris politikoje. Mes turime kelis, keturis forumus ir visi jie turi tą patį tink, e, tikslą, tai yra padidinti moterų dalyvaujančių politikoje skaičių. Mums yra neprimtina, kad šiandieną skaičiai rodo, jog moteris toli gražu nėra tokios aktyvios politikoje kaip vyrai. Ir linkstu sakyti, kad ne todėl, kad moteris turi pasikeisti. Man 50 metų, aš turbūt visus 50 metų tą ir girdėjau, kad moteris pačios turi pasikeisti, kad galėtų abu, e, dalyvauti politikoje ir joje išgyventų. Aš pasakysiu, ne, ačiū, nereikia keistis, daug svarbiau yra pakeisti pačią politiką, kaip ji kuriama. Ir kad moteris galėtų likti moterimis ir mm, visgi aktyviai dalyvauti politikoje. Mes, e, moteris parlamente, e, darome keletą dalykų. Mes atliekame tyrimus, kampanijas, e, įvairius tinklo renginius, viršūnių sustikimus, darome viską, ką galime, kad moteris politikoje e, galėtų e, susėsti prie vieno stalo ir papasakoti apie tai, kad jos yra mažuma parlamente. Pateiksiu keletą skaičių. Aš manau, kad kai kuriuose valstybėse narėse mes net pamirštame, kad uh, E, šiandieną, o šiandieną 2017 metai, 23 procentai parlamentarų visame, e, parlamentarių visame pasaulyje yra moteris, tai reiškia 77 procentai yra vyrai. E, kalbant apie moteris vyriausybėje, skaičiai dar mažesni, tik 18 procentų vyriausybių narių yra moterys, tai reiškia 82 procentai yra vyrai. Norėčiau priminti, kad pasaulio pasaulyje 50 procentų yra vyrų, 50 procentų moterų. Ir valstybių vadovų, tarp valstybių vadovų moterų yra tik tai 7 procentai. Tai premjerai, ministrai, 93 e, procentai yra vyrų. Ir E, tikrai nereikia net ginčytis dėl šitų skaičių. E, taigi, su kuo mes dirbame kiekvieną dieną? Mes tengiamės rasti būdus, kaip tai, pasikeis, kaip tai pakeisti. Aš papasakosiu apie save. Esu iš Islandijos, aš esu buvusi e, merė ir Islandijos ministrė. Ir E, Islandija jau aštuonerius metus pirmauja lyčių lygybės srityje, srityje, todėl norėčiau visiems papasakoti, kad tai įmanoma. Kai, gim, kai aš gimiau, Islandijos parlamente buvo tik viena moteris, kai gimė mano mama, o jai dabar 70 moterų parlamente Islandijoje nebuvo. Tačiau dabar mano dukteris, jo viena yra 18, kita 12, 12 situacija yra 50-50. Taigi Situacija gali keistis labai greitai, tai yra labai svarbu. Tai keičia diskusiją, demokratiją ir tai, kaip mes žiūrime į pasaulį. Uh, ir kai yra priimami sprendimai. Tačiau kaip galime tai pakeisti? Mes galime kalbėti apie problemas amžinai, galime diskutuoti apie skaičius ir e, tai, kaip matome ateitį. Tačiau kaip mes ją galime pakeisti? Jeigu mes pasižiūrėtume į dabartinius tyrimus, aš tikrai nepasakysiu, kad viskas paprasta, tačiau mes žinome, ką turime daryti. Mes žinome, kad turime užtikrinti, kad moteris ir e, mergaitės turėtų pavyzdžių. Mes turime pasižiūrėti į kitokį pasaulį. Šiandieną neįmanoma įmanoma e, jau mer, merginoms e, pasižiūrėti į pasaulio, e, pasaulio valstybės, kuriuose moteris laimi daug rečiau negu vyrai. Mes turime pasiži... pakeisti stereotipus ir tikrai E, niekas e, nepasikeis, jeigu moteris ir toliau e, prisims didžiausią naštą rūpindamosis namais ir vaikais. Labai svarbu užtikrinti dienos priežiūrą. Ir vienas dalykas Islandijoje padarė didžiulį pokytį lyčių lygybės srityje. Tai yra naujas įstatymas dėl motinystės atostogų. Jis labai smarkiai viską pakeitė. Aš turiu dvi dukras ir mano uh, E, vyras išėjo tokių pat ilgų tėvystės atostogų kaip ir aš. Mes turime e, tokias taisyklės - devyni mėnesiai e, vaiko priežiūros atostogų. Aš kaip moteris gavau tris, vyras duoda man taip pat gauna tris, kurių negali niekam atiduoti o tris mėnesius mes galime tarpusavėje pasidalinti. E, taigi, tai reiškia, kad Islandijos tėvai išeina tėvystės atostogų. Taigi, taigi jeigu darbdavys samdo vyrą ar moterį, tai e, jie negali jam liepti pasirinkti nes tai yra privaloma. Ir e, tai pakeitė viską, tai yra turbūt didžiausias pokytis, kurį mes įgyvendinome. Tad mes turime tai užtikrinti. Aš nesakau, E, kad e, šis klausimas e, nėra problemiškas. Tačiau mes turime sulaukti tokio pritarimo iš visų pusių, tiek iš kairiųjų, tiek iš dešiniųjų. Ir tai yra vienintelis sprendimas, kuris pakeis mūsų ateitį. Tai nėra politinis dalykas, kurio, nuo kurio gali visi um, nusiplauti rankas. Taigi mes galime situaciją pakeisti. Ir pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad aš uh, Politikoje esu labai aktyvi jau daug laiko. Net negaliu pasakyti, kad aš neprisimenu nuo kada, nemandagu, tačiau aš E, nusprendžiau pasitraukti iš politinės karjeros ir tai buvo susiję su tuo, kad aš esu moteris. E, esmė ta, kad ne tik yra daug sunkiau moteris įtraukti, bet e, sunku užtikrinti, kad moteris pasiliktų. Vyrai politiko pasilieka daug ilgiau nei moteris. Kodėl? Todėl, kad politiką reikia keisti. Aš manau, kad mes turime feminizuoti politiką. Ir tik tais e, tai būtų mūsų kelias į priekį. Ačiū. Ačiū, dabar žodį suteiksiu Džinai Miller. <clears throat> Good morning everyone and thank you so much for inviting. Labas rytas, ačiū, kad mane pasikvietėt į savo pasaulį. Turiu pasakyti, kad sutinku su didelė dalimi, kas jau buvo pasakyta, ką Hanna pasakė, bet aš pristatysiu Junktinės karalystės perspektyvą. Dabar, kai mūsų laukia Brexit, man labai neramu dėl to, kokį poveikį tai padarys Junktinės karalystės moterims. Kodėl tą sakau? Čia mes kalbam apie didelį visako anuliavimo įstatymą, kuris pakeis visą įstatymų sistemą Junktinėje karalystėje. O tai, kaip dabar atrodo padėtis, rodo, kad ministrė pirmininkė su saujelė e, ministrų nuspręs, ką mes pasiliksim, ką prarasime. Ir iškyla labai didelis pavojus, kad mes prarasime daug teis, moterų teisų, teisų moterims, ypač kai kalbam apie lyčių lygybę, į pensijas, į atlyginimus, į motinystės, tėvystės atostogas. Pažiūrėkit, kokia padėtis Junktinėje karalystėje. Turbūt ir kitose šalise tas pats yra, kad labai daug moterų dirba e, savarankiškai arba yra slaugės, globėjos. Tai, e, kad pasikeis e, mūsų įstatyminė sistema, labai įtakos tų moterų būklę. Kitas dalykas, mums neramu dėl to, kad Junktinė karalystė patirs ekonominį nuosmukį. Ir jau anksčiau esame matę, kad tokiais atvejais labiausiai kenčia moteris. Ir dažniausiai tai būna ne moteris specialistės, profesionalės, bet dažniausia vidurinės klasės moteris. Joms, tenka, joms ekonominės krizės smogia labiausiai mes negalime užmerkti akių ir sakyti, ko nebus, bet raudonų įspėjamųjų signalų mums dabar dega labai daug. Ir kai mes pasitrauksim kara, iš ES, Junktinėje karalystėje tą tikrai patirsim. Niekas apie tai nekalba, bet problema ta, kad viską nuspręs vyriausybė. Jau dabar vyriausybė kalba, kad reikės mažinti viešųjų paslaugų tiekimą, socialinę rūpybą. Bijau, kad Junktinė karalystė ir taip jau turi apgailėtiną vaikų priežiūros sistemą. E, o dabar sakoma, kad ta sistema dar labiau mažės, ji turėtų plėstis, o ne mažėti. Ir mums, moteriams, iš pastrauks iš ES iškils labai daug iššūkių. Bet e, bendrai, da, šitą norėčiau pasakyti, aš pati dirbu Sityje, kur dominuoja vyrai. Ir aš dabar galiu sutikti su Hanna. Ne moteris turi keistis, turi keistis aplinka. Junktinėje karalystėje e, labai mažai moterų politikoje. E, E, FUCI šimto e, geriausių įmonių tarpe irgi moterų dirba labai nedaug. Kodėl taip yra? Todėl, kad susiformavo vyriška, agresyvi kultūra. Taigi e, daugumoje tų organizacijų turi keistis bendra dominuojanti kultūra. Kai moteris jas patenka, uh, E, matome, kad padėtis pasikeičia. Dar yra vienas įdomus statistinis faktas. Mergaitės mokosi geriau negu berniukai. Universitetuose merginų rezultatai yra geresni negu vyrų. Bet paprastai e, darbo rinkoje vyrai dominuoja. Po dviejų, trejų metų moteris pasitraukia iš darbo rinkos, nes jos pamato, kad visur dominuoja vyrai ir joms ten yra per daug sunku išlikti. Ir e, mes matome, kad gyvenimo pradžioje moterys dominuoja, mergaitės yra ryškesnės, bet paskui staiga jų lieka mažiau ir mažiau gerųjų tarpe. Kodėl mes turim taikstytis su tokia padėtimi kiekvieną dieną? Kas vyksta dabar Junktinėje karalystėje? Aš dabar pati matau tą savo darbę. Pradėjau dirbti jau prieš daug metų, e, dešimtajam dešimtmetį praeito amžiaus. Ir dabar, kai aš pažvelgiu į praeitį, man atrodo, kad seksizmas buvo žymiai atviresnis. Buvo žymiai lengviau aiškiai nurodyti, uh, E, kad vienas ar kitas žmogus e, elgesi e, diskriminuoja moteris. Dabar pasakyti, kad moteris yra diskriminuojama, yra žymiai sunkiau, sunkiau pirštu nurodyti pažeidėją, sakykime. Anadien aš su tokiam jaunom merginom kalbėjau ir jos sakė, kartais atrodo, kad mes pradedam jausis tarsi išprotėjusios, nes sunku suprasti, ką vyrai nori pasakyti, kaip pavyzdžiui, žvelgia į mūsų batus ar iššukuosenas, nieko nesako, bet mes nebesuprantam, ar e, jie nori mus pagirti ar pasmerkti. Yra tokie smulkus niuansai, dėl kurių jaunoms moteriams kartais vyriškoje aplinkoje išlikti būna sudėtinga. Norėčiau Dar paminėti e, kvotas, jūs kalbėjote apie jas taip pat. Junktinė karalystė yra nustačiusi, turėjusi tokią sistemą, kad 30 procentų kvota buvo nustatyta, mano nuomonė, tai buvo visiška katastrofa. Kodėl? Didžioji dalis moterų, kurios buvo nusiustos į valdybas, jos neturėjo vykdomo vaidmens. Iš esmės jos neturėjo jokios valdžios valdybose. Ir kas dabar atsitiko, pastebėjome, kad maždaug po trejų metų. E, tol moterų nebeliks valdybose ir naujų jas pakeičiančių moterų nebus, būtent todėl, e, kad pirmoji banga e, labai nusivylė. Antras dalykas - moteris, kurios pradėjo e, dirbti valdantį darbą. Dažniausiai tai buvo vyrai susijonais, jeigu suprantat, ką noriu pasakyti. Socialinių, kultūrinių požiūrių Junktinėje karalystėje nėra įvairovės. Dažniausia ambasadoriai, politikai, įmonių vadovai yra iš tų pačių mokyklų, iš tų pačių universitetų. Sityje tą labai aiškiai matome. Ta reikia keisti. Reali dive, e, įvairovė, reali lygybė turi reikšti, kad žmonės turi būti iš skirtingų mokyklų, iš skirtingos socialinės sistemos, socialinės visuomenės. Kitaip mes nepaskir, nepasieksime įvairovės. Na, o iš e, gerosios pusės žiūrint, galima būtų pasakyti, kad uh, E, yra pasiteisinančių dalykų. Egzistuoja tokia programa Jis už ją, he for she. Ir ji pasiteisina. Uh, Aš manau, kad e, vyrai turėtų mokyti moteris ir atvirkščiai, jie turi mokytis vieni iš kitų. Aš nenoriu pasakyti, kad mokytojos visą laiką moteriams turi būti moteris. Na, kalbant apie vaikų rūpybą, ypač Junktinėje karalystėje reikia daugiau padaryti dėl tėvystės atostogų. Junktinėje karalystėje tėvystės atostogas e, ima apgailėtinai mažas skaičius vyrų, nepaprastai mažas skaičius. Ir jeigu moteris neturi galimybę sugrįžti į darbo rinką, jos tiesiog pastraukia iš tos rinkos. Jungtinėje karalystėje prie mokyklų durų dažnai matom moteris, teisininkės, finansininkės, kurios pasitraukia iš savo darbo e, 30-35 metų dėl to, kad nebesugebėjo e, atremti tų problemų sus, iškylančių dėl vaikų atsiradimo, nes reikia sužongliruoti, sudėlioti vaikus, karjerą, šeimos gyvenimą, namų rūpybą. Mes kalbam e, dabar, kad moteris turi taip pat rūpintis ir tėvais. Mm, moteris rūpinasi paprastai tais tėvais, moteris apsima daugiau tos naštos. Todėl labai svarbu, galvojant apie socialinę rūpybę, socialinę globą, uh, E, nuspręsti, kaip galėtume paremti moteris, ypač kai jos turi rūpinti seneliais. Junktinėje karalystėje čia pažangos nėra padaryta arba nėra daroma pažanga taip greitai, kaip reikėtų. Taigi yra daug struktūrinių problemų, kultūrinių problemų. Moteris turi būti drąsios ir aš iš savo patirties per paskutinius septynis mėnesius atlikdama tyrimą uh, E, išsiaiškinau, kad nepadarėm Junktinėje karalystėje tiek pažangos, kiek kai kas pastebi ar sako. Viskas yra tik kosmetinės priemonės, o kas vyksta iš tikrųjų. E, girdėjau šokiruojančių faktų. Yra sakančių, kad moteris turi žinot savo vietą, neturi e, reikštis politikoje, neturi pasisakyti prieš visuomenės taisyklės, kad moteris kažką pasiektų visuomenėje, ji turi tapti vyru, ji turi uh, Uh, elgtis taip, kaip iš jos tikimasi, bet taip nėra. Moteris turi būti moteris, mes turime būti tokios, kokios esame, intuityvės, užjaučiančios, turime keisti ateities perspektyvą, uh, keisti visuomenės požiūrį į ateitį. Ne mes turime keistis, aplinka turi keistis ir žmonės, kurie nori mūsų kišti dėžutės, turi pasikeisti. Čia ir sustosiu. Labai ačiū, Džina. Dabar Sibyl Basler. Hatte er ja schon German. Ja, ich hatte ja schon die äh, große Freude. Man äh, buvo didžiulė garbė ir malonumas dalyvauti čia ir vakar. Ir mes vakar kalbėjome apie pensijas ir äh, senyvą amžių ir, äh, ir skurdą. Uh, E, buvo padaryta didelį žingsnį į priekį ir daugelis kolegų apie tai jau kalbėjo. Aš atsiprašau, jeigu pasikartosiu, tačiau norėčiau grįžti prie to, ką sakė Džina ir tai palaikyti. E, dėl tos e, situacijos. Tas sijonų klausimas aktualus yra ne tik Anglijai. Yra e, daug kitų e, aktualių klausimų, pavyzdžiui, susijusių su amžiumi ir e, taip pat daug susiję yra, daug, daug klausimų yra susiję su moterų teisėmis. Aš priklausau Mona Liza bendruomenėje jau apie 30 metų ir Paula prisiminė tuos laikus, kai moteris turėjo prašyti savo vyrų išleisti juos į, jas į darbą. Uh, ar atsidaryti banko sąskaitą. Ačiū Dievui, viskas pasikeitė. Ir dabar Vokietijoje yra kita aktuali problema, kaip ir Lenkijoje, pavyzdžiui, net ir aborto klausimas keičiasi. Tačiau žinome, kad kai kurie dalykai keičiasi ganėtinai greitai, o kai kurie darytum sraigės žingsniu ir vėžlio žingsniu. Tad visada kyla klausimai dėl moterų teisių kai kuriuose srityse. Dėl kvotų norėčiau pakalbėti. Vokietijoje 2016 metais buvo įvesta kvota, šiandieną patiriame pagrindinius pa, pirmosius rezultatus ir kai kurios įmonės buvo priverstos įvesti šitą, šitą kvotą. Ir e, kai kurios įmonės turė, galėjo tai padaryti e, e, savanoriškai, o faktiškai tre, trečdalis įmonių neįvedė tos kvotos. Visiškai faktiškai tose įmonėse nėra moterų valdybose. Ir žinome, kad moteris dirba daugiausia socialinėje srityje ir uždirba mažiau. Mes visi žinome šitas problemas. Man taip pat labai svarbu pabrėžti, kad turi keistis ir politika, ir ekonomika. Tačiau jau ir vakar sakėme, kad mes moteris pačios turėtume taris perimti atsakomybę ir pačios kurti sistemą. Ir aš e, kaip e, viena iš e, vadovių norėčiau pasakyti, kad žinau iš patirties, jog moteris dažnai vengia šitos atsakomybės, mėliau atsitraukia ir džiaugiasi dabartinė situacija. Ir turėtume taip pat kalbėti, apie tai, ką vakar e, aptarėme mažame rate. E, kodėl e, žmonės atsitraukia į tą mažą į tą mažą ratą ir nenori eiti į priekį, jos tiesiog ieško kažkokio jaukumo. Ar tai susijęs su globalizacija? Ar kad tiesiog grįžtama, grįžtama į privačią erdvę? Aš mielai atsakysiu jūsų klausimą. Thank you very much, uh, Sibyl. Thank you to, to all the panelists. I think you've, you've touched many. Ačiū, Sibilė. Ačiū visiems kalbėjusiesiems. Jūs uh, paminėjote daugelį mums rūpimų diskusijos klausimų. Kai kalbame apie įvairių organizacijų kultūrą, aš galėčiau priminti, kad pati esu iš finansų sektoriaus. Madride ir Londone pradėjau dirbti uh, pirkimų srityje. Ten dominavo vyrai ir viena iš priežasčių, kodėl aš pakeičiau savo profesinį e, darbą, buvo ta, kad aš neįsivaizdavau šeimos e, dirbdama toje aplinkoje. Ir dabar aš pradėjau dirbti Europos parlamente ir čia yra žymiai e, lankstesnė, palankesnė moteriai aplinka. Aš pati dirbdama Europos parlamente jau susilaukiu trijų vaikų, bet vis tik tai dar iškyla klausimų. Net ir čia mes kartais tengiamės uh, rodyti kitiems pavyzdį, bet ne visada pasiekiam to, ko norėtumėm. Vienas iš man rūpimų dar dalykų - tai, kas dedasi politikoje, Trumpui atėjus į valdžią ir išgirdus jo komentarus apie moteris, mes supratome, kad grįžta tai, kas galvojame jau dingo. Uh, Parlamente taip pat turbūt girdėjote tokių seksistinių pasisakymų. Įsivaizdavom, kad Europos politinėje erdvėje tokių dalykų nebegali būti. Bet dabar vėl grįžtame, atrodo, į praeitį ir atsiranda dalykų, kurie yra toleruojami, kas anksčiau buvo visiškai netoleruojama. Taigi dabar e, mes mielai atsakysime klausimų, jeigu jūs turėsite mūsų tribūnoje sėdintiems viešnioms ir svečiui. E, E, jeigu kas turite komentarų, prašom irgi jos išsakyti. Porą iš karto išklausysim ir paskui sureaguosime. E, prisistatykite ir pasakykite, iš kur esat prieš pateikdami klausimą. Viskas yra protokoluojama, tarp kitko, ir registruojama, ir jeigu norėsit, galėsite gauti pasisakymų įrašus. Aš esu Imola Kiš, dirbau Vokietijos, e, Vengrijos vienam žurnale. Jūs, Džina, sakėte, kad seksizmas turi savo niuansų. Ar galėtumėt pavyzdžių pateikti, keletą pavyzdžių pateiktų? E, viena e, mergina, kuri važiavo pas mane į pokalbį, E, pasisakę darbo kolegom vyram, kad važiuoja pas mane į pokalbį, tai jie sakė, bet tau reikėjo praėjusią savaitę važiuoti, kai nusikirpai plaukus ir kirpyklas susišukavai. Kaip galima galvoti, kad aš negerbsiu moters, jeigu jinai nepasidarius šukuosenos? Ir tai irgi parodo, ką vyrai laiko sėkminga moterim, kuri gražiai atrodo, o ne kuri yra daug ko pasiekus jungtiniai karalystiai. Taip pat dabar labai aršios diskusijos verda dėl to, kad moteris turi aukštakulnius batelius darbe e, dėvėti, būti apsiavusios, ypač sekretorės, nes tai suteikia jom daugiau profesionalumo. Bet su kokiu profesionalumu tie batai aukštomis pakulnėmis siejasi? Taigi, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje karinėse pajėgose moterims buvo uždrausta parade pasirodyti su sijonais, dabar lieptai su kelnėmis. Įsivaizduojat, dabar tokie pasisakymai seksistiniai tampa, tampa net dar drąsesni. Olioria Munjos iš Taragonos E, čia dirbu laikraštyje. Žinau, kad valstybės gali e, nurodyti, kad įmonės turi turėti kvotas moterų e, valdymo pozicijose, bet ir pačios įmonės gali nuspręsti, kad jos nori, kad kažkiek moterų būtų įmonių valdybose ar užimtų aukštas pareigas. Bet kalbant apie tą kasdieninį gyvenimą, sauskelnių keitimą, rūbų skalbimą, lyginimą, kaip čia pakeisti e, esamą mentalitetą, nes moteris labai daug laiko dirba namie ir čia niekas regis nevyksta. Gal dar daugiau klausimų išklausykime. Dėkui. Aš esu iš Suomijos, e, Suomijos vienos iš televizijos įmonių. Mes dažnai rodome viešas diskusijas, kurios trunka 50 minučių. Ir nuolat mūsų klausia, kodėl kai kviečiate pašnekovus, nepasikviečiate, pavyzdžiui, dviejų vyrų ir dviejų moterų. Jūs sakote, kad moteris bijo prisimti atsakomybę. O moteris, pavyzdžiui, kai mes bandome uh, pakviesti į pokalbius, į mm, tokias pokalbių laidas, dažnai sako, bet aš visko nežinau šią temą, turiu e, kolegų vyrų, kurie daug geriau išmano. O vyrai paprastai sako, taip, aš gal nelabai ką ir žinau tuo klausimu, bet labai mielai ateisiu ir 50 minučių per jūsų laidą apie tai išnekėsiu. Jei aš būčiau politikė, tai aš susitelkčiau, pažiūrėjau, Suomijoje į e, gynybos sritį, nes gynybos srityje labai mažai moterų yra. Kai kalbame, pavyzdžiui, mes savo laidose apie NATO ar kitus karinius e, aspektus, tai pas mus būna keturi vyrai ir dėl to mus kaltina, kad, aha, nepasikviečiat moterų, bet mes tiesiog jų negalim pasikviesti, jei jos neina arba jei jų iš vis nėra toj srityje. Aš esu Diana Kobas iš Kroatijos, iš dirbančių moterų instituto. Pirmiausia, tai norėčiau Haną Birną paklausti dėl vyrų ir moterų vaikų auginimo atostogų, nuo kada tas įstatymas galioja ir kiek iš tiesų tėvų tuos tris papildomus mėnesius pasiima. Kroatijoje pas mus yra savanoriški du mėnesiai, kuriuos tėvas gali pasimti, tik vienas procentas vyrų pasima tas atostogas. O kalbant apie lyčių lygybę ir kvotas. Ar galėtumėt smulkiau paaiškinti, kodėl nebėra tų kvotų nustatymo pas jūs ir ką mes nacionaliniu lygiu galėtume daryti, kadangi e, buvo dabar Hanai pateikti klausimai, tai gal nuo Hanos pradėsime, po to Ernestas ir kiti kolegos galės papildyti. Dėkui. Dėl vaikų priežiūros atostogų. Tai susiję ir su šeimos pareigų pasidalymu ir su tuo, kaip mes užtikrinsime, kad moteris galėtų taip pat kaip ir vyrai dalyvauti darbo rinkoje. Ir kad nebūtų taip, kad jei kažkur gyveni ar kažkur dirbi, tai negali šeimos turėti ir vaikų gimdyti. Aš esu iš centro dešiniosios partijos, kai jinai buvo uh, aktyvi politinė partija, uh, buvo labai aršios diskusijos, nes daug kas norėjo, kad vyram e, vaikų priežiūros atostogos nebūtų privalomos, o savanoriškos, bet kadangi norėjom bendro sutarimo m, mm, parlamente, tai mums pavyko uh, tą padaryti privalomą. Nes žinom iš praktikos, kad jei vyras savanoriškai gali uh, imti tas atostogas, tai jis tada sakys, motina, geriau, kad būtų su vaiku ir tas devynis, ato, devynis mėnesius tegu e, būna mama. Tai tie e, likę trys mėnesiai iš tų devinių, kuriuos dabar vyras privalomai turi imti, jei jis jų neima, tai tada iš vis nelieka šeimai tų trijų mėnesių atostogų. Motina, žmona už vyrą uh, tų atostogų negali pasimti. Ir per tas atostogas valstybė moka iki 80 procentų atlyginimo. Nes Islandijoje, nors pas mus e, ta spraga tarp vyrų ir moterų nėra didelė, vis tiek vyrai gauna šiek tiek daugiau negu moteris. Tai vyram dėl to irgi yra pakankamai lengva nuspręsti likti namie. Ir vyrų E, kurie išeina vaiko priežios atostogų procentas yra 80-85 e, procentai. Ir tarp mano draugų joks vyras neišdrįstų pasakyti, aš neimsiu tų trijų mėnesių atostogų vaikui prižiūrėti, nes susilauktų priekaištų, koks tu tėvas, jei tu nesirūpini savo vaiku. Ir dar norėčiau pakalbėti apie apie abortus. Ne, atsiprašau, apie įmonių valdybas. Įmonių valdybas. Ir Islandijoje yra priimtas įstatymas, kad 40 procentų moterų turi būti valdybose. Mano partija buvo prieš tokį privalomą kvotų nustatymą, bet kai atėjome į valdžią, nekeitėme to įstatymo. Nes aišku buvo, kad moteris yra aktyvesnės. Ir tas įstatymas suveikė. Ir dar ką norėčiau paminėti. Spauda labai dažnai tuos dalykus mini ir sako, kad, ai, moteris sako, kad mes nenorim e, prisimti atsakomybės dėl to, kad moteris į ką nors nori daryti, tai turi būti tobulos toje srityje, bet yra e, statistinių e, tyrimų, kurie rodo, kad kadangi vyrų yra daugiau, tai dažnai, kad patektų e, į žiniasklaidą, vyrai dažnai skambina vyram ir juos pritraukia, o ne moterim. Aš bent jau politikoje žinau labai daug moterų, kurios niekad nesako ne, vis atsako taip. Ir mums reikia sakyti taip. Bet jei tiesa, kad moteris kaip ir nebu, neišbūna ilgai, tiek ilgai, kiek vyrai politikoje ar sudėtingose situacijose traukiasi, iš šona, tai tada turime pagalvoti, kodėl yra tokia aplinka, kad dalis gyventojų nesijaučia jaukiai toje aplinkoje. Taigi tą klausimą apverskim ir pažiūrėkime viską iš kitos pusės. Nes kodėl manoma, kad moteris turėtų vis labiau panašėti į vyrą? Galbūt vyrai turėtų panašėti į moteris. Ernest Urtas, Urtasun, kvotų klausimas. Ir lyčių lygybės e, buvo siūloma norvegišką modelį perimti, bet ne viskas ten yra e, geriausia, nes ne viskas yra pritaikoma, nes yra įmonių, kurios pakeitė savo organizacinę struktūrą, kad galėtų išvengti to kvotų taikymo. Realiai 35 procentai dabar moterų yra e, įmonių valdybose. ES lygmenių e, nėra taip lengva tą užtikrinti, nes daugelis valstybių narių priešinasi. Ir čia klausimas yra ne tik kvotų ar, ar vaiko priežiūros atostogų. Visą, visą šitą apskritai sistemą reiktų pakelti į aukštesnį lygį. Komisija ir Briuselėje iš tiesų e, su ta lyčių lygybės ir moterų teisų užtikrinimo darbo tvarkė yra pasirengę sparčiai judėti į priekį, bet yra kelios valstybės narės, kurios blokuoja tokius dalykus ir pritariu tam, kas tik buvo sakoma dėl motinystės ir tėvystės atostogų. Mes e, per, e, bandėme, e, nebandėme tą privalomą tėvystės atostogų laikotarpį numatyti ES, bet turėkit galvoj, kad maždaug 45 procentai valstybių narių net neturi savo įstatymuose numatytų atostogų tėvams. 24 balandžio komisija pateiks naują paketą šioje srityje. Bet aš e, pilnai pritariu, kad vaiko priežiūros atostogos turi būti privalomos tėvam ir mamom ir nebūtų galima perleisti tų atostogų kitam sutoktiniui. Nes daug kas sako, kad gerai turėkime tas atostogas, bet leiskime perduoti jas kitam e, sutoktiniui, bet paprastai situacija baigės taip, kad vyrai savo atostogas mot, perdoda moterim. Taigi, e, tai irgi yra vienas iš svarbių klausimų Dabar reprodukcinė, reprodukciniai klausimai. E, mes skatiname, kad būtų vykdomos e, visuomenės reformos. Daugelie šalių, kai labai sumažintas biudžetas socialiniam reikmėm, pavyzdžiui, socialinės išmokos e, sergančių ar neįgalių e, giminaičių šeimos narių priežiūrai, tai kas tada visą tą darbą perima? Moteris perima. Tai reikia, kad valstybės narės suteiktų galimybę, tok, kad tokios paslaugos būtų, kad moteris galėtų dirbti. E, tų, tų vaidmenų šeimoje pasiskirstimas. Netaip seniai gavau laišką iš tėvo. Ir laiškė buvo sakoma, kad jis džiaugiasi tuo, ką aš darau, nes esu kaip pavyzdys jo trim dukrom. Bet e, tai taip pat pakeitė ir jo e, požiūrį į tėvystę. Nes jis galvojo, kad jis kaip tėvas negali uh, būti pavyzdys savo dukrom, todėl mama turėtų tas dukras prižiūrėti, bet jam aš atsakiau, kad ir tėvas lygiai taip pat gali būti pavyzdžių savo dukrom ir jis dabar planuoja aktyviau dalyvauti dukrų gyvenime ir irgi m, mm, auklėti jas savo pavyzdžių. Tai ne tik mamos čia yra tie pavyzdžiai, bet ir tėvai E, yra lygiai tokie patys puikūs pavyzdžiai savo vaikams. O moterim Junktinėje karalystėje, e, kurios dirba žiniasklaudai, labai dažnai sunku rasti ekspertės moteris vienu ar kitų klausimų ir labai dažnai svarstama ne tiek, ką ta moteris pasako, o kaip jinai apsirengus, kaip apsikirpus ir, ir kaip atrodo. Tai reikia iš tiesų keisti tą požiūrį. Selbstbewusstsein. Ich denke, Selbstbewusstsein. Aš norėčiau pakomentuoti, kad um, žmogaus savimonė yra vyriška, ne uh, moteriška. Ir uh, manau, kad mes, moteris, turėtume išsivystyti savo savimonę. Uh, E, ne tai, kad keisti savo gyvenimo būdą, tačiau tai, kas iš mūsų išeina išorė, yra labai svarbu. Ir kai kalbame apie švietimo sritį, tai manau e, labai svarbu tai, ką minėjo Hanna, labai svarbu e, kurti ir įvairius tinklus, uh, E, žinome, kad e, daugelis moterų sukurtų tinklų dabar veikia puikiai ir be abejo girdėjome apie moterų e, kvotą, tačiau taip pat pradedame vis daugiau užtikrinti galimybių moteriams pasisakyti. Džiugu, kad tarp panelistų yra vienas vyras, nes mes galime pokyčius įgyvendinti tik tais kartu. Uh, Mes daugiau savo negalime leisti to, kad moterų e, kad moteris neranda savo vietos e, ekonomikoje, politikoje ir kitur. Mes e, turime pasiūsti įvairius signalus. Mes negalime savo to leisti dėl to, kad moteris egzistuoja visoje srity, visose srityse ir yra labai svarbus ekonomikos faktorius. Taip turime padaryti viską, kad sukurtume atitinkamą savimonę. Ir be abejo, savimonė lygiai taip pat gali būti ir moteriška. Eh, and... Turime dar klau laiko klausimams ir komentarams, kas dar norėtų pakalbėti. Čia trys žmonės nori kalbėti. Labas rytas, Miriam, žurnalistė iš Maltos. Mano klausimas Hanai Sakėte, kad politika turi keistis. Politikoje turi būti daugiau moterų. Kaip tą padaryti? Jūs sakėte, kad politikoje 20 metų praleidote, bet dabar pastraukėte. Taigi ką daryti, kad padėtis pasikeistų? Uh, my name is Edith San... Edith Sangali iš Vengrijos, nacionalinis transliuotojas. Mano klausimas Sibiliai. Ką Jūs galvojate apie How can help it the men? Ką jūs darote, kad vyrai geriau suprastų moterų problemas pramonėje? At least one man. Thank you. Uh, Maciek Zachrocki from Poland. Maciek Zachrocki iš Lenkijos elektroninės žiniasklaidos, dirbu televizijai ir radijai. Problema Lenkijoje yra ta, kad kai aš tokius klausimus bandau paliesti, susiduriu su didelė painiava. Ieškome sprendimų, viskas atrodo gerai. Per tokias diskusijas kaip ši viskas atrodo labai gerai, bet paskui aš negaliu rasti atsakymų. Buvo čia jau paminėta Donaldo Trumpo pavardė. Kaip pati pažiūrėjau statistiką, 42 procentai moterų balsavo už Donaldą Trumpą. Ir baltosios moterys e, balsavo labiau už Trumpą negu už Clinton, e, jeigu pažvelgime demografinę statistiką. Ir taip yra po to, ką mes girdėjome e, jo pasakomuose per kampaniją. Pažvelgime į istorinius, tradicinius faktorius. Mano valstybėje Lenkijoje balsavimo moteris balsavimo teisės moterims buvo įvestos 1918 metais. Vokietijoje ir Austrijoje, kiek žinau, tuo pat metu. Britanijoje po šešerių metų, tik tai šešiais metais vėliau moteris gavo teisę balsuoti. Taigi istorinius veiksnius turim pasverti. Pažvelgime į kvotas. Lenkijoje irgi kvotų yra nustatyta. E, rinkimuose balsavimo teisėje bet niekad dramatiškai nepasikeitė. Švedijoje, kiek aš žinau, nėra kvotų, o 50 procentų moterų yra, Europos, yra Švedijos parlamento narės. Tarptautinėse organizacijose, švedijos delegacijos irgi nėra kvotų, bet maždaug pusė yra moteris. Kalbant apie tėvystės motinystės atostogas. Lenkijoje nuo 2010 metais buvo įvestas įstatymas, kad vyrai gali imti atostogas, bet vyrai nenori. Atsakymas labai paprastas. Atlyginimų skirtumai. E, Lenkijoje vyrų ir moterų atlyginimai skiriasi 6,7 procentų. Taigi nedidelis tas skirtumas. Tada kyla klausimas, kodėlgi vyrai Lenkijoje neima. Man kyla labai daug klausimų, bet aš atsakyti jų nesugebu. Probably there is no simple answer. Turbūt nėra paprastų atsakymų, nes problema labai sudėtinga. Manau, kad dabar dar lieka laiko. Pabandykime atsakyti šiuos klausimus. Hanai ir Sibil buvo skirti, e, atskiri klausimai, todėl aš iškart joms suteiksiu žodį, paskui e, Džina galės ir Ernest pakalbėti. Taip, Jūs e, labai gerai pasakėt, nėra paprastų atsakymų, nes problemos nėra paprastos, todėl tas klausimas nuolat, tos problemos nuolat išlieka mūsų diskusijose. Sakalbėm apie padėtį Švedijoje. Taip, Švedijos partijose yra kvotos, taigi partijos rengdama savo sąrašus turi vadovautis kvotomis. Taip, kvotos yra. Nėra jos įstatymės nustatytas, bet partijos turi kvotas. Rinkdamos kandidatus, partijos taiko kvotas kai kuriuose partijose yra tokie sąrašai, kaip pavyzdžiui vyras moteris, vyras moteris, vyras moteris. Ir e, kai žmonės yra išrenkami, e, dėl to būna maždaug tiek pat moterų, tiek pat vyro. O Islandijoje mes pasiekime e, tą pasidalymo per pusę, sakykime, sistemą, nors ir ne visose partijose yra kvotos. Mano partijoje yra kvota, kai kuriuose partijose yra bandoma e, atsisakyti kvotų, bet ne viena partija nedrįsų kandidatuoti rinkimas, jeigu neturėtų moterų. Eilinis rinkėjas Islandijoje nebalsuotų už tokią partiją, kurios sąraše būtų 80 procentų moterų, vyro atsiprašau, 20 procentų moterų. moterų Daugelį iš Skandinavijos valstybių partijos savo viduje turi kvotas. Ta turėtumėte turėti galvoje. Ačiū um, už klausimą iš Maltos, kai jūs sakėte, kad, a, ką aš turėjau galvoje, kad politika turi būti paversta labiau moteriška, kad joje turi būti daugiau moterų, kaip pakeisti politiką. Kai jūs politikoje praleidžia tiek laiko kaip aš, tiek daug metų, vienu ar kitu metu suprantate, kad uh, politika taip vyksta senoviškai. Ką aš noriu pasakyti? Mes politikoje ir toliau veikiame, kalbame apie ją, tarsi tai būtų karas. Mes politiką dažnai prilyginame mūšiui. Kalbame apie trapę demokratiją, kuri yra mūšio objektas. Ir jeigu kalbi E, agresyviai, garsiai, jeigu smogio oponentui, tada susilaukia komplimentų. Man toks politikavimas atrodo senovinis. Reikia keisti padėtį. Ir aš esu tikra, kad jeigu mes galėtumėm daugiau sutelkti dėmesio į tai, kaip e, susivienyti, kas mes bendro turime, kaip mes galime pasiekti konsensusą, kaip dirbti galėtumėm kitaip. Tada, aš manau, mes pritrauktumėm daugiau moterų. Net ir vyru, aš manau, būtų daugiau susidomėjimo, e, susidomėtų daugiau politika. Reikia politiką dramatiškai keisti, nes dabar e, tai, kaip politikuojama, yra nepriimtina. Aš net nežinau, kokį žodį reikia dabar čia rasti. Mes tiesiog turime geriau vykdyti politiką. Aš pažįstu daug moterų, kurios pasitraukė iš politikos, kurios sakė, uh, Eidama mėgot, užmerkiu akis ir nesėčiu patenkinta praėjusią dieną. Viskas yra labai paprasta. Todėl aš ir sakau, kad reikia keisti politiką. Noriu pasakyti, kad turi moteris aktyviau dalyvauti, tik tada kažką pasieksime. Aš tą norėjau pasakyti savo kalboje. Politika nėra mūšis, politika nėra karas, politika yra demokratinė veikla ir joje turėtų būti sukurtas uh, sukurta patrauklesnė atmosfera. Taip mes pritrauktum ne tik daugiau moterų, bet ir daugiau vyrų. Sibilė. Aš pirmiausia, čia norėčiau pakalbėti apie ekonomiką. Aš prisimenu, kad prieš tai aš priešinausi kvotoms. E, e, na, tarytum mes mūsų traktuotų kaip kvotinės moterimis, e, moteris. Tačiau 30 metų vien Vokietijoje apie tai buvo diskutuojama, prieš metus tos kvotos buvo įvestos ir tik tais parodo, kad e, e, ta, to laikomasi tik tais e, dėl to, kad grėsia kažkokios bausmės, o jeigu tai daroma savanoriškai, niekas neveikia. Taigi, visi sako, kad tai yra svarbu, tos kvotos tikrai yra būtinos ir tokiu būdu yra užsitikrinamas pripažinimas. E, kita vertus, aš manau, kad e, joks tėvas, brolis ar sesuo e, negali būti teisus, norėdamas, kad moteris toje pačioje pozicijoje, tose pačiose pareigose, jos sesuo, mama ar žmona uždirbtų mažiau nei jis pats. Ir, e, kaip sakote, moteris rinko e, trumpą. Aš nesu e, rinkimų analitikė, tačiau man įdomu, kodėl taip atsitinko. Pavyzdžiui, žinau, kad žmonės ne, ne, ne, prie, prieš establishmentą ir manau, kad e, daugelis žmonių tiesiog e, ne, nežino už ką balsuoti. E, mes turime taip pat pagalvoti, kokį vaidmenį atlieka globalizacija. Ir uh, Žinau, kad jau minėjau, kad daugelis žmonių tiesiog ima ir atsitraukia. E, Danijoje, pavyzdžiui, gyvenimo sąlygos yra pakankamai geros, žmonės jaučiasi jaukiai ir e, mes tiesiog norime sukurti savo mažą pasaulėlį ir e, galbūt dėl to, tame yra visa problema. Aš nesu rinkimo analitikė, tačiau manau, kad tai galėjo padaryti labai didžiulę įtaką rinkimo rezultatams. Thank you. Um, on the Trump question, I think it's really interesting because we. Dėl Trumpo klausimo, aišku, mes e, Junktiniai karalystiai e, po referendumo labai stebėjom, kas vyksta. Taip pat studijavome, kaip referendumą balsavo moteris. Ir labai daug e, moterų dalyvavo. Ir e, kai kurios iš jų pasidavė tom alfa vyro modeliui. Jos tiesiog mano, kad vyrai visko pasirūpins, taip yra lengviau. Ir aš manau, kad Trumpo atveju tą patį galim pasakyti. Tikiuosi, kad pasikeis mm, padėtis. Tokia mąstysena dar egzistuoja, negalime nekreipti dėmesio į tai. Mes turim palaikyti ryšį su to moteriams, bandyti suprasti, kodėl jos taip galvoja, kodėl jums tas alfa vyras yra labai svarbus. Negalim sakyti, kad jūs esat kvailos ir nieko nesuprantat problema yra labai sudėtinga, mes turim galvoti, kaip tas moteris įtraukti į visuomeninį mąstyseną e, judėjimą. E, Daugelėje valstybių padėtis keitėsi, ne visur vienodai, Junktinėje karalystėje nedaug, bet e, kol kas mes dar neradome tos lygybės. Ir kai kalbėjote apie politiką bendrai, e, jūs išvedėt labai įdomią paralelę. Taip, politika yra labai įdomi uh, sritis, politikoje, jums jungtiniai karalystiai, matom, kaip vyrai rėkia politikų, e, sustoja per diskusijas, nedaug moterų norėt. Vestministerio e, bendruomenių rūmų salėje yra ir vyrų, ir moterų, bet dažnai matome, kaip agresyviai ten yra politikuojama. Turime keisti tą m, pobūdį politikavimo, nes kitaip mes mažiau pritrauksime žmonių. Politika turi būti kitokia. Politika turi neapsiriboti to uh, gentinę mąstyseną. E, politikoje turim kalbėti apie tiesą ir netiesą, apie lygybę, apie paritetą. Tik taip mes galėsime, tik, tą mes galėsime pakeisti tik tada, jeigu tų pačių organizacijų kultūra pasikeis. Na ir dabar perinam prie paskutinio pasisakymo, nes jau laikas senka. Matau, kad e, dar yra norinčių kalbėti, dar trys klausimai ir paskui leisiu Jums atsakyti, bet prašau labai glaustai, nes reikia baigti. Labadiena. Mūsų parlamente yra gal 15 moterų. 50. Nei viena iš jų nerūpi feminizmas. Sakė. Ka, aš esu iš Bulgarijos. Moteris mūsų parlamente Bulgarijoje nei kiek nesirūpina feminizmo problemas, joms tai nerūpi nei kiek. Ir tiesą sakant, moteris mūsų parlamente negali būti pavyzdys. Ką daryti, kai moteris pačios savo nenori padėti? Kodėl pačios moteris nenori, kad atsirastų visuomenėje pavyzdžių? Aš esu iš Lenkijos ir noriu pasakyti komentarą apie tai, ką kolega iš Lenkijos sakė. Tėvystės atostogos Lenkijoje yra numatytos įstatymų, dvi savaitės yra skirtos. Taigi iš esmės daug ko pakeisti tuo negalime, per dvi savaitės niekas iš esmės nepasikeis. Ir bendrai tėvai gali imti atostogas 32 savaitėm, bet tai nėra privaloma. Aš norėčiau komentarą pasakyti dėl, dėl atlyginimų skirtumų Lenkijoje ir bendrai atlyginimų skirtumų pasaulyje. E, apie ką mes čia kalbame? Neturime aiškių skaičių, iš tiesų tiksliai nežinome, kaip skaičiuoti. Kolega sakė 6 procentai. Aš galiu pasakyti, kad 15 procentų, nes aš turiu kitokią statistiką, aš turiu kitokius skaičius šaltiniai informacijos arba matavimo būdai skiriasi turbūt. Skaičiavimo būdai. Taigi klausimas jums. Ar Europos parlamentas bando bent jau nustatyti kažkokius standartus atlyginimų skirtumų skaičiavimui? Kaip mes tai galime išmatuoti? Aš žinau, kad Islandijoje yra nustatytas standartas, jis yra sukurtas. Ačiū. They are going to cut my micro. <laughs> Tuo išjungs mano mikrofoną. Ten dar nori kolegė pasisakyti. At the beginning. Reikėjo būti aktyvesniems iš pradžių. Easy and quick question. Atsiprašau, mano klausimas yra lengvas ir trumpas. Yes, yes, yes, I saw that. Yeah, yeah. Young man, young man, yes. The future. I'm Silvia Loder, I'm from the... Iš Čekijos Respublikos. Atsiprašau, mano klausimas kaip tik nėra lengvas ir nebus trumpas, bet kaip sudominti vyrus, kad jiems tos problemos rūpėtų? Aš asmeniškai e, netikiu, kad egzistuoja tik moterų problemos. Prieš šimtą metų Čekijoje buvo labai geras prezidentas ir jis sakė, kad nėra moterų. Visos problemos yra visuomenės. Taigi, ką daryti, kad pakeistumėm tą požiūrį? Man. Na ir vienas vyras. Aš esu iš Belgijos, norėjau paklausti. Dabar mes žiūrime tik į savo valstybės, į savo kraštus, bet ir Europos institucijose yra daug moterų. Ar neturėtų ES įvesti kvotų? Pats Europos parlamentas galėtų turėti daugiau moterų savo narių tarpe. All of them. <laughs> Okay. Now, very, very briefly. On the... Labai trumpai dėl duomenų. Paprastai mes e, komisijos ir lyčių lygybės instituto duomenimis vadovaujamės geriausių, taip ir tai yra rodikliai, gal ne visada vienodi, bet manau, kad jie yra patikimiausi. Kaip pritraukti daugiau vyrų? Ir ar užtenka moterų e, aukštose pareigose, kad politika taptų e, moteriškesnė. Bet e, man suprantama, kad ir vyrai turi labiau domėtis moterų problemomis. E, dar vienas dalykas, kur klausimas ten buvo pateiktas. Vyrai turi jaustis atsakingi už tai, kad moterų problemas būtų sprendžiamos. Mūsų komitete yra tik trys vyrai. Jūs aiškiai patys tą matote. Bet jūs labai gerai pasakėte, kad ši problema yra visuomenės problema. Ir mes dabar rengdami savo politinius dokumentus aiškiai pasakome, kad sumažindami atlyginimų skirtumus, pensijų skirtumus, padarysim milžinišką poveikį visuomeniai, ekonominį poveikį. Ir atlikta nemažai skaičiavimų, Euroforum tą padarė. Ir manau, kad e, tokius dalykus turim akcentuoti. Na ir paskutinis pastebėjimas. Egzistuoja reali problema, kai lyčių lygybės klausimai turi būti traukti darbo atvarkę. Labai svarbu, kad diskusijos nenutrūktų, kad lygybės tendencijos nenutrūktų. Daugelis iš jūsų puikiai žinote, kad e, reikia daryti spaudimą, kad žmonėms rūpėtų šios problemos. Aš žurnalistams, kurie domisi šiomis temomis kasdien, kalbu apie tai, bet vis tik žiniasklaida turėtų daugiau dėmesio skirti šiai temai. Really? Ar dar kas nors, ką nors norėtų pasakyti, neišvengiamai? Vienas sakinys, tik tai laiko labai nedaug. Tikiuosi. Berta Džun, irgi iš Lenkijos. Norėčiau tokį apibendrinimą pasakyti. Lenkijos moteris parlamentarė, fantastiška politikė, žiniasklaidoje e, viename laikraštyje e, rašo tarsi redaktoriaus skilti kas savaitę. Ir ji, žvelgdama į Europos Sąjungą, visuomet sako, kad e, ji yra puikis močiutė ir puikiai puiki vyrėja, bet niekad nekalba, kad jos vyras namie valgyt gamintų. Gal tada reiktų kažkokiu tai būdu pakeisti, kad ir tokios politikės įvaizdį. Nes dabar ji, kalbėdama apie moterų problemas, vis tik patvirtina tą senovinį modelį. Aš turiu pasakyti, kad mano vyras labai gerai valgyt gamina. Man labai didelė parama šeimoje jis yra. Aš noriu visiems padėkoti. Ir kaip Ernestas sakė, mes manom, kad žiniasklaida atlieka labai svarbu vaidmenį. Taip pat mums rūpi tai, e, kokie pasisakymai išeina į viešumą. Daug tokių seksistinių pastebėjimų. Internete ypač daug tokių galima rasti ir e, ta problema reikia rūpintis. Tokį kaip šis renginį mes organizuojame dėl to, kad šiandien kovo 8, bet e, kalbėdami apie kovo 8 mes turim kelti visas mano įvardintas problemas kai Romos sutarties 60-metį paminėsim, kai ateis Europos parlamento rinkimų kampanija, moterų klausimai turi neišnykti. Labai atsiprašau, kad trūksta laiko, bet aš turiu pastraukti, aš tikiuosi, kad turėsite galimybės pasikalbėti su tribūnoje sėdinčiais svečiais privačiai ir ačiū Jums visiems už tokią įdomią diskusiją. So e, Kolegos, tęsėme toliau, turime dabar kitus prelegentus mūsų e, salėje ir kalbėsime apie galimybę suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą. Šie klausimai yra susiję su nemažai klausimų, kuriuos jau šiandien aptarinėjome, kalbėjome apie stereotipus, atlyginimų e, skirtumus ir kitas problemas, apie vaikų priežiūros atostogas vyrams ir moterims. Čia irgi nėra subalansuotos sistemos, nėra pakankamai iniciatyvų. Galbūt kaip derinti šeimos ir asmenį gyvenimą. Islandijos pavyzdys yra labai geras, o šiandien mes pakalbėsime apie darbo ir asmenio gyvenimo pusiausvyrą. Turime su mumis Vilija Blinkevičiūtė, kuri yra moterų teisų komiteto pirmininkė ir bendra pranešėja šiuo klausimu ir ponė Ždanoka irgi yra užimtumo komiteto narė ir bendra pranešėja, taip pat yra Mary Collins, e, žurnalistė. Jis turi savo e, tinklapį Ir aš ne tiek noriu jūs pristatinėti, kiek norėčiau, kad jūs pačios prisistatytumėt ir papasakotumėt, kodėl esate čia atvykę ir kas jums svarbu. Thank you. Uh, Labą dieną. Labą dieną. Uh, aš uh, iš tikrųjų dar kartą sveikinuosi, vakar jau matėmės, uh, kalbėjom tik trumpai, buvo įžanginė kalba. Uh, šiandien mes turime daug daugiau laiko padiskutuoti kartu. Uh, apie darbo asmeninio gyvenimo, šeiminio gyvenimo suderinimo galimybės. Taigi apie darbo ir šeiminio gyvenimo ir asmeninio gyvenimo suderinimą. Uh, iš tiesų, kaip jau pristatėt, mes abi su Tatjanos Danoka esam pranešėjos uh, šito, šito raporto kuriam pritarė Europos parlamentas pernai rudenį. E, Tatjana pranešėja iš užimtumo ir, ir, ir socialinių reikalų komiteto, aš iš e, FAM komiteto pusės. Ir e, tai iš tikrųjų yra labai svarbu ir labai tiesiogiai a, siejasi su mūsų šių metų kovo 8 tema, tai yra a, moterų ekonominis įgalinimas ir kokių sprendimų mums reikia tam, kad iš tikrųjų e, moteris jaustųsi turinčios tam tikrą galę, tam tikras galimybės, tam tikrą realizacijos galimybę savo gyvenime tiek karjeros prasme, darbo prasme, tiek galimybę suderinti įsipareigojimus e, e, šeimai, tiek, tiek galimybę turėti laiko savo asmeniniam gyvenimui. Ir taigi aš noriu atkreipdėmėsi, jog šitam pranešime mes suformulavome labai konkrečius dalykus. Pirmiausia, mes kreipiamės į komisiją, prašydami kuo skubiau pateikti keturis teisės aktus, keturis direktyvų projektus. Tai pirma, naują ambicingą motinystės atostogų direktyvos pasiūlymą. Aš noriu atkreipti jūsų žodį į ambicingą. Mes sąmoningai, sąmoningai nedatalizuojame dėl motinystės atostogų direktyvos, nes iš tikrųjų jau anoj kadencijoje, praeitos kadencijos Europos parlamente buvo uh, Europos parlamente priimtas sprendimas dėl mūsų pozicijos, tačiau šitą direktyvą užstrigo valstybėse narėse, komisija ją atsijėmė, todėl mes dabar prašom naujo siūlymo, koks bus naujas komisijos siūlymas, ambicingas siūlymas. Kitas dalykas, kit antra. Mums labai svarbu, kad komisija pateiktų slaugytojų ar prižiūrinčių asmenų atostogų direktyvą, kuri iš tikrųjų sudarytų sąlygas šeimos e, nariams. Tai dažniausiai, turbūt koks 90 procentų, jeigu nedaugiau, būna moteris, prižiūrėti savo sergančių šeimos narius, neįgalių šeimos narius, vyresnio amžiaus, pavyzdžiui, tėvus ar, ne, ar, ar kitus asmenys. Tai yra labai svarbu. Tai svarbu mano šaliai Lietuvai, tai aš nebejotinai galvoju, kad svarbu ir kitoms ES valstybėm. Kad būtų nustatyti tam tikri minimalų standartai, kad e, ta šeimos narys, šiuo atveju moteris, ar tai būtų vyras, kuris prižiūrėtų savo šeimos narius, kad jis turėtų tam tikras socialinės garantijas kad nenukentėtų, pavyzdžiui, jo galimybė tuo, už tuos laikotarpius turėti socialinį draudimą, sveikatos draudimą, nes mes žiūrim į priekį, pavyzdžiui, kaip tuomet bus su pensija. Trečias mūsų prašymas, mes prašome e, tėvystės direktyvos. Ta, e, ir sakyčiau, tas prašymas yra pakankamai kuklus. Vos dviejų, mažiausiai dviejų savaičių apmokama atostogų tėčiui, tėvui kuomet gimsta vaikas, kad galėtų tėtis tokias atostogas turėti. Turbūt kai kurie iš jūsų pasakytumėt, o mums tai nereikia, pas mus jau yra. Taip, mano Lietuvoje, aš kai dar dirbau socialinės apsaugos ir darbo ministrė, turbūt daugiau kaip prieš dešimt metų, mes tokį įstatymą irgi priėmėm, kad tėtis mėnesį laiko turi apmokamas atostogas. Bet mes kalbam kol kas dar apie 28 ES valstybės, kur ne visose valstybėse ta nuostata yra įtvirtinta. Vadinasi, mes norim, kad būtų e, tokia nuostata bendra, bent jau minimali e, mūsų bendryjoje. Na ir galiausiai, ketvirta, mes raginam peržiūrėti vaikų priežiūros atostogų direktyvą, vaikų priežiūros atostogų direktyvą, pailginant minimalėje trukmę nuo dabar esančių 4 iki 6 mėnesių. Taigi, klausimas toks galėtų būti, tai kodėlgi toks svarbus tas asmeninio, profesinio ir šeimos gyvenimo suderinimas. Tai pirmiausia, tai yra svarbu todėl, kad tai įgalintų moteris dalyvauti darbo rinkoje, nes moterų integravimas į darbo rinką yra viena iš pagrindinių kovos su skurdu, kur labai dažnai paliečia moteris, ir su socialinė atskirtimi priemonė. Tačiau jeigu mes skatiname moteris dirbti ir darbo rinkoje, turėti vienodas galimybės, ilgiau dirbti darbo rinkoje, mes tam turime sudaryti visas sąlygas darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimui. Pagaliau vėlgi labai svarbu, kodėl mes dėl tėčio atostogų teikiam siūlymus, kad ne tik mama, bet ir tėtis pasidalintų na, e, tą atsakomybę, kuomet šeimoje atsiranda naujas šeimos narys, gimsta, gimsta vaikelis. Tai, tai irgi tam tikros lyčių lygybės įtvirtinimas. Pagaliau mes turime įvertinti dar vieną dalyką. Europa sparčiai sensta ir palankesnės sąlygos derinti darbą ir asmeninį gyvenimą, e, iš tikrųjų, ko gero, e, na, skatintų šeimas e, daugiau vaikų gimdyti. Mes turim turėti tam tikrus svertus, svertus dėl gimstamumo skatinimo ES valstybėse, nes padėtis tikrai nėra gera. Ir neretai atsitinka taip, kad jeigu E, na, nepavyksta suderinti darbo, karjeros ir šeimos asmeninio gyvenimo, tai, na, apsiribuojama galbūt vienu vaiku šeimoje, e, nu, dviem jau ne visada, o kai kada iš vis nukeliama vėlesniam laikui vaikų gimdymas, o paskui, e, o paskui kaip tai ir, ir, ir, ir, ir ko gero jau būna per vėlų ir todėl ta gimstamumo situacija tikrai yra, e, na, nėra gera ES valstybėse. Taigi todėl labai svarbu, kad darbo vietoje būtų sukurta šeimai draugiška aplinka. Ir kad patys darbdaviai suvoktų ir kad garantuotų, jog vaikus auginančiom šeimom turi būti galimybė pasirinkti ir lankstų darbo grafiką, lankščius darbo santykius, kad būtų tam tikros socialinės garantijos. Nes ir darbdavys turi, būti, turi tai suvokti ir turi būti suinteresuotas tuo. E, na ir iš tikrųjų dėl tinkamų priežiūros sąlygų vaikam Nes jūs natūraliai iškelsit klausimą ir pasakysit, argi užtenka turėti tik vaiko priežiūros atostogas tam tikrą trumpą laiką, o kas toliau? O toliau ir mūsų pranešime irgi tai atsispindi, kad turi būti sudarytos tinkamos sąlygos e, vaiko priežiūrai ir todėl raginam valstybės narės įgyvendinti Barcelonos tikslus, tai yra, kad mūsų vaikai turėtų galimybę gauti tinkamas, kokybiškas prieinamas, įperkamas paslaugas vaikų darželiuose, vaikų priežiūros institucijose, kur ne visose valstybėse taip yra, yra ir e, problemų. E, na ir e, e, e, gal daugiau nebesikartosiu, e, tiesiog tik pasakysiu, kad dabar laukiam siūlymo iš komisijos. E, gal prieš savaitę ar šiek tiek daugiau buvau susitikusi su komisarė Vera Jurova kuri yra atsakinga už šį paketą ir už lyčių lygybę. Tai tiesiog norėjau komis, iš komisarės sužinoti daugiau, e, kokius, kokius, kokius siūlymus pateiks mums Europos parlamentui. Pažadėta buvo jo komisija ir teisėkų, teisinių, ir neteisinių priemonių paketą dėl darbo ir šeimos suderinimo turėtų pateikti balandžių metų, balandžio 26 dieną. Mes labai laukiam, labai tikimės, kad siūlymai bus ambicingi ir mes toliau galėsim savo darbą tęsti. Dar kartą ačiū, dalyvausiu diskusijoje, laukiu jūsų klausimų ir palieku laiko kolegom. Ačiū. Thank you very much, Ms. Blinkevičiūtė, for this very passionate. Dėkuoju poniai, poniai Blinkevičiūtė už puikų pranešimą ir už tai, kad apibendrinote tą apibrėžimą, kuris, apie pranešimą, kuris apžvelgia visas problemas, su kuriomis mes susidurėme. Be abejo, taip pat stereotipus ir pasaulio raidą. Jūs minėjote vaikų skurdą, darbo sąlygas, demografinės tendencijas. E, e, pone e, Stanuka, jūs esate iš žaliųjų frakcijos užimtumo komiteto. Gal galite pati pakalbėti apie šios klausimus? Dėkoju, labai trumpai prisistatysiu. Aš esu Zdanoką ir dėkoju už tai, kad mus kartu su Vilija pakvietėte čia aptarti e, tuos klausimus, kuriuos mes įtraukėme į savo pranešimą. Mes atstovaujame labai e, e, siauram regionui Baltijos valstybėm, valstybėms. Kolegė Vilija iš Lietuvos, aš iš Latvijos. Tačiau mes atsižvelgėme į viską, kas vyksta Europoje. Visgi, rytų Europai reikia įdėti daugiau pastangų šiame darbe, siekiant užtikrinti profesinio ir asmenio gyvenimo pusiausvirą. E, kai kurios politinės frakcijos, ypač konservatoriai, norėjo susiaurinti antrą, e, antrą Mm, pranešimo pavadinimo dalį. Tai yra norėjo rašyti šeimos gyvenimas, o ne asmeninis gyvenimas. Taip, šeimos gyvenimas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis, tačiau mes kalbame ir apie poilsį, apie hobius, apie laiko praleidimą ne tik su šeima, bet ir su draugais ir taip toliau. Taigi, šią pusiausvyrą reikia pasiekti plačiaja prasme. Ir aš esu ne tik iš vyriausybės ir ne tik iš akademinio sluoksnio, tačiau aš ilgą laiką dėščiau e, med, medicinos studentams ir kai buvau renkama e, į Europos parlamentą, aš e, Latvijoje įsteigiau žmogaus teisų NVO ir aš pasirinkau pilietinių laisvių ir vidaus reikalų komitetą. Aš jau čia esu antrą kadenciją ir E, daugiausia ir dirbau minėtame komitete per šias e, kadencijas. Aš parengiau pranešimą dėl nediskriminavimo ir dėl žmogaus teisų ir nediskriminavimo. Taip pat dėl pagrindinių e, teisų agentūros, kuri buvo įsteigta 2007 metais šioje kadencijoje aš nusprendžiau perėti į užimtumo komitetą, nes aš e, ir savo rinkiminėje kampanijoje e, e, rašiau, kad Europa turi sukurti pusiausvyrą, kurdama bendrasias prekes, finansų, bendrąją rinką, tačiau nepakankamai kalba apie užimtumą ir lygybės sukūrimą užimtumo srityje. Jeigu mes nepagerinsime šitos situacijos ir išliks didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių ir taip pat e, egzistuos e, didžiuliai skirtumai ir valstybių narių viduje, pavyzdžiui, pajamų, pensijų ir taip toliau, nenueisime toli yra, egzistuoja Gaifer Hofštato pranešimas dėl to, kaip ateityje keisis ES e, teisės aktai ir ten visai nėra kalbama apie socialinius klausimus. Jis kaip pranešėjas, e, jis yra liberalų pranešėjas, mes, pranešė, mes E, atstovaujame kairiųjų frakcijoms ir mūsų pozicijos skiriasi. Jie mano, kad e, nieko nereikia harmonizuoti socialinės rytyje, o mes manome atvirkščiai. Apgailestauju, bet mes vis dar negalime pasiekti kai kurių dalykų, kas paminėta mūsų pranešime. Vilija labai aiškiai viską pristatė, aš nelabai ką turiu pridurti, tačiau kadangi aš atstovauju užimtumo komitetui, norėčiau uh, pakalbėti šiek tiek apie užimtumo sritį. Aš pateikiau konkretų klausimą Marijan Cisen mūsų politinės e, Marian Tyson e, mūsų politinės frakcijos vardu. Ir e, mes minėjome minimalių pajamų direktyvą. Vilija minėjo tas direktyvas, kurių mes paprašėme savo pranešime, tai yra e, tėvystės atostogų, slaugytojų atostogų, e, motinystės atostogų, vaiko priežiūros atostogų direktyvos. Tačiau mes negalime spręsti šito klausimo atskirai nuo bendros e, situacijos socialinėje ir darbo rinkos rytyje. Jeigu mes neharmonizuosime tam tikrų nuostatų ES lygmenių, kurios užtikrintų orų gyvenimą, minimalų orų gyvenimą žmonėms ir garantuos minimalių pajamų, tai mums nepavyks e, įspręsti. Tačiau gailestavo Marian Tyson man atsakė neigiamai ir e, pareiškė, kad minimalių pajamų direktyvos jie neparengs. Tačiau mes kovosime. Mes ir viename ir kitame pranešime, vienoje ar kitoje rezoliucijoje to prašysime. E, tai yra šio parlamento kairieji stengs e, reikalauti minimalių pajamų harmonizavimo visoje Europos Sąjungoje, tačiau mums dar to nepavyko padaryti Nes tik komisija kaip vienintelė institucija gali parengti tokį teisėkuros teisės aktų pasiūlymą. Ir mes dabar jau darome pažangą šioje srityje, taigi reikės e, stumtis į priekį dirbant su kitu komisaru. Taigi e, Vilija visiems minėjo, kad ji susitiko su ponia Jūrova ir ji turi gerų žinių, gal nelabai gerų, bet jie atvyks pas mus. Vyvelė minėjo, kad kyla problemų su motinystės atostogų direktyva. Mes tikimės, kad keisi situacija su uh, tėvystės uh, at, atostogų direktyva ir slaugytojų atostogų direktyva. Na, o kalbant apie e, tėvystės e, atostogų direktyvą ir skirtingas pozicijas, tai jos skiriasi priklausomai nuo valstybės narės. Pavyzdžiui, mūsų e, šešėliniai pranešėjai iš Portugalijos pareikalavo, kad būtų numatyta privaloma neperdodama e, tėvystės atostogų dalis, kurios tėvas perduoti motinai negali. Mes radome kompromisą, tai yra e, dides, pagrindinės dalė, dalies e, motinystės arba tėvystės atostogų perduoti negalima. Ir jie nuspre, negalima nuspręsti, kad vien tėvas eis tėvystės atostogų. Mes siūlome, kad pagrindinę dalį galima būtų dalintis vienodai, o nepagrindinę dalį galima būtų perduoti. Taigi toks buvo mūsų pranešimo tekstas. Jūs galite ginčytis ir galite mums pateikti savo nuomonę dėl to. Tačiau toks buvo mūsų kompromisas ir mes įtraukėme tai į savo pranešimą. Kaip užimtumo komiteto atstovė, aš e, lab, daugiausia rūpinausi užimtumo ir socialiniais klausimais. Ir mes kalbame apie lankščias darbo sąlygas. Jeigu norime e, gebėti derinti asmenį ir šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą. Mes e, neturime konkrečios e, formulės 8, 8, 8, tai yra 8 e, miego valandos, 8 šeimos valandos, 8 darbo valandos. Taip nebeišeina šiais laikais dėl to, kad susidaro daug ypatingų situacijų ir daug laiko skiriame kelionį į darbą. Kartais darbo sutartys yra lankščios. Savo pranešime mes kalbame apie tai, kad nėra universalų sprendimo visiems. Ir visuose šiuose reglamentuose ir teisės aktų pasiūlymuose turi būti numatytas lankstumas šeimoms pasirinkti tinkamą sprendimą, kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp profesinio ir privataus bei šeimos gyvenimo. Ir taip pat turi būti numatyta galimybė dirbti dalį darbo laiko. Aš papasakosiu istoriją iš Latvijos. Mūsų vyriausybė nusprendė kovoti e, su šešėlinė ekonomika, šešėlinė darbo rinka ir nusprendė paskirti, numatyti e, minimalės socialinės pajamas. Tai yra, jeigu žmogus dirba ne dalį darbo laiko, ne visą darbo laiką, e, tai tada jo socialiniai mokesčiai viršė jo atlyginimą. Kas atsitiko? Šita, e, šitie reikalavimai turėjo būti gyven, įsigalioti šių metų sausio pirmą. Ir vietoj to, kad žmonės perėtų prie pilno etato, e, darbdaviai tiesiog panaikino tas darbo vietas. Ir tai buvo tikrai katastrofa, nes labai pradėjo trūkti darbo vietų. Ir tada vyriausybė turėjo paukoti savo kalėdų atostogas ir keisti teisės aktus ir panaikinti šitą įstatymą. Taigi matome, kad e, pusė etato yra labai populiarus sprendimas, bent jau mano šalyje pagal statistiką. Tokių kontraktų yra labai daug, tokių sutarčių yra labai daug. Ir be abejo turime būti lankstus. Ir negalime leisti e, panaikinti tokias darbo formas. Ačiū, mielai, sakysiu jūsų klausimus. Ačiū, Labai ačiū, ponia Ždanoka. E, magiška formulė 888 jūsų organizacijai, e, Europos moterų lobiščių organizacijai. Mary Collins, prašau. Ačiū, ačiū, kad mus pasikvietėte šį seminarą. Labai džiaugiuosi, kad e, toks renginys vyksta. Jau per ankstesnį diskusijų, per ankstesnį diskusijų dalį buvo sakoma, kaip pakeisti padėtį ir sakoma, ar iš tiesų reikia įvesti kvotas, kad visuomenėje kažkas pasikeistų. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiais sudėtingais laikais turim nepamiršti, kad Europa e, pasiekė gerų rezultatų yra istorijoje bendrai. Ir jau ankstesnėje e, diskusijos dalyje viena iš kalbėtojų sakė, o ji nebuvo tokia sena, kad be tyrios gyvenimo trukmę padėtis pasikeitė tiek, kad jos motina dar turėdavo prašyti tėvo, kad galėtų dirbti, o šiandien jau e, moteris yra nepriklausomos. Istoriškai toks laiko tarpas yra labai trumpas, o pokyčiai milžiniški, taigi labai svarbu to nepamiršti. Tačiau jūs taip pat turbūt žinote, kad aš kalbėdam, pastebite, kad aš kalbėdama vartoju būtai laiką. Ir šiandien klausim, kas dabar vyksta, ar mes e, nukrypome nuo bėgių, kuriais važiavome, kodėl pasaulyje vote, moterų ir vyrų a, susidomėjimas Europos projektų mažėja. Ir galų galia, kodėl taip yra? Todėl, kodėl? Todėl, kad žmonės nebetik Europą, nebegalvoja, kad Europa rūpinasi jų kasdieniu gyvenimu. Ir profesinio bei asmenio gyvenimo, bei um, šeimos gyvenimo suderinimas yra vienas iš pagrindinių problemų. Ir vyrams, ir moteriams, nesvarbu, kurie gyvena Europoje, kurioje jos dalyje ar panašiai. Uh, Tai svarbu, nes tokiu būdu mes, moteris, turėsime galimybę realiai e, kažko pasiekti, turėti lygias teisės, lygų e, pagrindą kažko siekti gyvenime. Tai yra labai svarbu. Taigi visa asmeninio ir profesinio gyvenimo uh, pusiausviros e, problematika jau dešimt metų diskutuojama. Kas dabar pasikeitė? Pasikeitė tarsi perspektyva žiūrėjimo į tas problemas. Prieš dešimt metų, kai Europos komisija teikė pirmosius pasiūlymus, visą laiką buvo kalbama apie profesinį ir asmenio gyvenimo suderinimą. Dabar kalbame apie balansą, pusiausvirą. Savokos pasikeitė, tas suderinimas, reconciliation prieš dešimt metų uh, E, buvo labiau siejama su demografiniu iššūkiu atremimu, mažėjančiu gimstamumu, e, mažėjančiu vaisingumo lygiu. O šiandien, kai kalbame apie profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimą e, ar subalansavimą, galvojame apie kitus dalykus. Dažniausiai galvojame apie verslą, apie ekonominę veiklą. Taigi, iš esmės, mes norim, kad moterų būtų daugiau darbo rinkoje norime užtikrinti, kad moterų ekonominis įgalinimas būtų geresnis. Tos atsakomybės negalime palikti tik pačių moterų petims. Mes vis keliame tos pačius klausimus, bet man atrodo, kad einame iš neteisingos perspektyvos. Turim kalbėti apie lygybę tarp vyrų ir moterų. Tai pirmiausia yra mūsų atspirties taškas. Ir kai kalbame apie ekonomiką, apie verslą, apie tai turime kalbėti. Mūsų visuomenė turi būti e, tokia, kad būtų sukurtas lygus vienodas pagrindas vyrams ir moteriams. Tik taip mes sėkmės pasieksim. Uh, Kas nepasikeitė per pastarosius dešimt metų? Moterų užimtumo mastas visoje Europoje yra mažesnis negu vyrų. Ir Europa siekia, kad 75 procentų užimtumo lygis iki 2020 metų būtų užtikrintas vyrams ir moteriams. Labai greitai, po dviejų metų taip turėtų būti. Tas skaičius dar nepasiektas ir nebus pasiektas. Pasaulio statistika rodo, bendra statistika rodo, kad vyrams maždaug tas skaičius bus pasiektas, bet moteriams ne. Uh, Keturis kartus dažniau moteris dirba nepilną darbo dieną, e, pusę etato ar panašiai. Arba ieško kažkokių lankstaus darbo galimybių. Bet e, nepamirškime, kad pusę laiko dirbant, pusę ir atlyginimą uždirbi, pusę ir teisų te gauni galiausiai e, duona ir e, pram, išmaitinimą šeimai uždirba vyras. Ir paskui, kai periname prie pensijų statistikos, matome vėlgi, kad moteris gauna žymiai mažesnės teisės. Kodėl? Todėl, kad moteris mažiau dirbo, nes darbo rinkoje dominuoja vyrai moteris turi dirbti 40 metų ar dar daugiau metų, kad gautų normalią pensiją, bet ne visada tai yra įmanoma padaryti. Apie tai dažnai yra nepagalvojama. O ką jau bekalbėti apie globą, apie priežiūrą, e, niekas jos darbo rinkoje nepripažįsta. Vienintelė e, E, moters e, padėtis, būklė, kada jai yra suteikiama kompensacija, yra neštumas ir vaiko auginimas. O kaip yra su kita socialinė globa. Taigi prieš dešimt metų mes kalbėjome apie demografinės tendencijas, apie visuomenės senėjimą ir dabar žinome, kad Europoje yra 20 milijonų neformalių globėjų. Lietuvoje, neformalių slaugių. Tos moteris nesulaukia jokios paramos, jokių e, remimo paslaugų, Ir yra atliktas tyrimas, sakantis, kad jeigu tas socialinės priežiūros valandas paversumėm apmokamų darbų, galėtumėm sukurti 3 milijonus darbo vietų e, globos priežiūros sektoriuje. Jau buvo pasakyta, kad e, e, krizė, biudžetinė drausmė padarė didelę žalą moterims. Tai smogė moterims visoje ES ir viskas tarsi regresavo, pažanga sustojo. Ir dabar e, matome daugybę visokiausių prieštaravimų. Vieni sako, kad moterų turi būti daugiau darbo rinkoje, mes norime daugiau vaikų, bet kita vertus valstybės narės negali e, investuoti į viešasis paslaugas, nes neturi biudžete lėšų. Ir daugelie valstybių dabar, aš čia kalbu tik apie vaiko priežiūrą kol kas, kalbame tik apie vaiko priežiūrą, nors suprantame, kad E, priežiūra ir globa yra reikalinga skirtingose gyvenimo etapuose. Taigi dabar daugelie valstybių vaikų priežiūra tapo privataus sektoriaus e, e, veikla. Taigi vaiko priežiūra yra nepaprastai brangi. Ir tada moteris kelia klausimą, ar verta man eiti dirbti, jeigu tiek daug reiks mokėti už vaiko priežiūrą. Tada kyla klausimas, kodėl tai rūpi tik tai moterims. Vaiko priežiūra yra visų reikalas, visos visuomenės reikalas. Bet kuriame savo gyvenimo etape aš turiu teisę į pasirūpinimą manimi, jeigu man iškyla problemų. Kodėl to turėtų rūpintis tik tai moteris? Tai yra kolektyvinis poreikis ir kolektyvinė atsakomybė turėtų būti nustatyta. Taip pat turėtumėm pasirūpinti, mano nuomonė, kad vyrams irgi būtų ne tik galimybė, bet ir teisė, o gal net prievalė suteikta uh, rūpintis, dalyvauti globoje. Nes dažnai mes galvojam tik tai apie vieną uh, e, lasdos galą - darbo rinką. Bet pagalvokime apie namus, e, kurie namų ūkis neįeina į darbo rinką. Mes e, kaip žmonės esame ne tik darbuotojai, darbininkai ir vartotojai. Mes ir kitokį gyvenimą turime. Taigi, kai kalbam apie tą work-life balance, darbo ir gyvenimo subalansavimą, žodis subalansavimas yra labai svarbus. Ką mes norime subalansuoti? Vyrai ir moteris turi būti lygiaverčiai e, globėjai ir besirūpinantis ir lygiai tiek pat jie turi už tai uždirbti. Lygiai taip pat jie turi būti lygiaverčiai piliečiai. Ir aš kai kal, sakau piliečiai, tai neapsiriboju tik tai teisinė prasme. Aš galvoju apie pilietį ir žmogų plačiaja prasme. Taigi, baigdama dabar aš norėčiau šiek tiek uh, palinkti į verslo sektorių, nes verslo sektoriuje čia mes daug pasipriešinimo matom, ypač kai bandome prastumti vienos ar kitos, vienus ar kitus politinius sprendimus, kurie yra priimami Europos komisijoje, arba yra bandoma, kad Europos komisijos pasiūlymai būtų uždėlsti, dažnai verslo sektorius tam trukdo. Man atrodo, kad šiandien verslo sektoriuje atsiveria puikia proga. Pažiūrėkime, kas dedasi skirtingose valstybėse. Kyla populizmas, rasizmas, homofobija. Dabar pats laikas verslininkams pasakyti, nereikia mums tokio pasaulio, nes mes žinome, pavyzdžiui, kad Brexit atveju e, verslas e, labai išsigando, nusivylė, nes bus uždarytos sienos, atsiras daugybė kliūčių, jiems e, prarandama daug progų. Taigi galiausiai verslininkai turi ieškoti geriausių, optimalių sąlygų vyrų ir moterų lygybei. Tai, atne, tai pagerintų jų produktivumo galimybės. Dar noriu pasakyti, kad uh, E, dažnai iš verslo pusės girdim sakant, kad labai brangiai kainuoja ta vyru ir moterų lygybė. Bet kasgi kainuoja? Ne kasdienius kaštus reikia skaičiuoti, reikia galvoti apie ilgalaikį investavimą, ilgalaikės investicijas. Verslasgi yra labai platus, plati savoka turime galvoti apie plataus masto gerovę, ne tik tai apie kažkokius tai kiekvienos dienos e, išleidžiamus pinigus. Ir valdama aš noriu pasakyti, kad didžiausia kliūtis ekonomikos augimui nėra taisyklės, reglamentai ar kažkokie privalomi teisės aktai, kaštai ir panašiai. Didžiausia kliūtis e, yra ta, kad dėl didėjančios neligybės Europos e, sanglauda labai nukenties ir Europos ekonominė gale, ekonominė stiprybė sumenks. Ir apie tai turi galvoti verslo sektoriai, e, e verslo sektorius, politikos lyderiai. Noriu pasakyti, kad aš čia rėmiausi pranešimu, kuris buvo parengtas 2013 metais e, Europos komisijos e, perspektyvių tyrimų skyrius parengė tokią ataskaitą, kuri vadinasi pasaulinės ar bendrosios tendencijos 2013 metais ir kaip ES gali atremti iškylančius iššūkius. Ačiū, Mary. Taigi, turime kalbėti apie geriausių sąlygų sukūrimą ir geriausių moterų, geriausio moterų potencialų išnaudojimo. Dabar apie tai kalbės Holly Baxter. Ačiū, ačiū, kad mane čia pasikvietėt. Esu iš Junktinės karalystės. Tai be abejo, e, nesitikėjau, kad Europos parlamente būsiu labai mylima. Ką tik praėjau pro Nigel Farage. Atrodo, kad jis čia visai gerai jaučiasi. Ir net yra žmonių, kurie su juo šnekasi, taigi <laughs> turbūt man irgi čia netaip jau blogai. Aišku, Brexit yra labai rimtas galvosūkis visoms Junktinės karalystės moteriams dabar. Džin ir Mila apie tai labai daug kalbėjo. Ir uh, mums uh, labai neramu dėl to, kad daug ES direktyvų nebegalios ir tada moteris turbūt nukentės, nes visą laiką, kai biudžetas yra taupamas ar finansinė krizė, kokia ištinka moteris daugiausia nukenčia. Uh, E, viena iš priežasčių, kodėl aš susidomėjau e, profesinio ir asmenio gyvenimo suderinimu, yra ta, kad aš pati e, žurnaliste tupau gana atsitiktinai. Anksčiau dirbau Londone viešųjų ryšių skyriui, gyvenau pas draugę vos nespintoje, nes nesugebėjau nuomos sumokėti. Bandžiau patekti žurnalizmo pasaulį, bet galiu pasakyti, kad uh, viešuosiuose ryšiuose yra žymiai lengviau darbą gauti, nes e, net 70 procentų moterų dirba viešųjų ryšių sektoriuje Londone, tuo tarpu žurnalistų tarpe 22 tik tai procentai yra moterų. Vyrai dominuoja ten. Taigi aš, begyventama pas tą draugę, nusprendžiau, kad reikia pradėti rašyti internetinį dienoraštį, vadinamai feminiščių blogą. Ir mes e, kalbėjome apie tai, kaip žiniasklaidoje yra atstovaujama moterims. Uh, Kodėl tą darėme? Todėl, kad manėme, jog moteris nėra deramai atstovaujamos pagrindinėje įprastinėje žiniasklaidoje ir dėl to jų uh, padėtis ir nėra atspindima taip, kaip reikėtų, nes moteriams skirta žiniasklaida yra visai kitokia. Ir e, kartą aš tikrai labai užsiutau, kai nuėjau į žiniasklaidos agentūrą ir pradėjau žiūrėti į vaikams skirtus žurnalus. E, ta pati bendrovė, ta pati leidikla leido dviejopus žurnalus. Vienas berniukams, su raketom, su traktoriais ir panašiai, kur buvo parašyta jūsų svajonių profesija - kosmonautas, e, profesionalus vairuotojas, viskas, kas berniukams labai rūpi. O kitas žurnalas buvo skirtas mergaitėms. E, labai panašus, bet visas rožinis ir iliustracijos visai kitokios. Ir ten buvo parašyta jūsų svajonių šukuosena. Ir daugiausia tame žurnale buvo rašoma apie tai, kaip pasipuošti, kaip pasigražinti, kaip anksti pradėti naudoti kosmetiką. Žurnalas skirtas mergaitėms nuo 5 iki 7 metų. 2017 e, metais tokie dalykai egzistuoja. Mes savo darbo tvarkę parengėm dar 2012 metais, bet padėtis nepasikeitė. Dar vienas dalykas. Neseniai e, Margaret Thatcher biografo uh, vieną leidinį skaičiau ir jis kalbėjo apie mergaičių galimybės. E, jis, aš pati studijavau literatūrą ir Šekspyrą mes studijavome e, iš moterų teisų perspektyvos ir man buvo labai įdomu, kad tas Margaret Thatcher biografas irgi apie tai kalbėjo. Dar vienas dalykas buvo įdomus, aš e, skaičiau Kosmopolitan žurnale straipsnį apie tai, kaip susigražinti gerus santykius su vaikinu, jeigu staiga dingo aistra. Ir buvo parašyta, pradėkit gaminti valgyti, kai jūsų vaikinas grįžta iš darbo. Jūs galite netgi ir pati save apsikarsyti makaronais su balonezės padažu, leisti vaikinui jūs palaižyti ir tada paklausti, ar padažas ne per daug aštrus. Taigi tokiu būdu galima suvilioti vaikiną. Uh, Aš, <laughs> tiesą sakant, tokį patarimą gana keistai pati vertų ir niekam turbūt tokio nerekomenduočiau. Bet kitas dalykas, man buvo labai keista, kad toks žurnalas, kosmopolitas žurnalas skirtas žmonėms virš 20 turbūt, visai nebetinka realybės. Tokie straipsniai tik tai uh, greičiausiai sako, kad jūs sėdit namuose, jūsų vaikinas grįžta namie, jūs gaminat valgyti ir e, namus tvarkote. Ir jūsų santykiai turi pagrysti tokiais tok, tokiu, tokiu įvežiu. E, kita vertus, tas pats mes, kosmopolitanas perdoda tokius stereotipus kitoms moterų kartoms. E, tokie straipsniai turėtų turbūt neegzistuoti. Žurnaluose kaip kosmopolitanas turėtų būti labiau kalbama apie profesinę moterų raidą, suderinimą jos su šeimi, šeimos gyvenimu. Uh, Aš e, dabar nacionalinėme laikraštyje dirbu, bet nėra man lengva, e, nes aš bandau prastumti moterų klausimus ir viskas, kas vyksta su moterimis, bet aš e, turiu sukaupusi nemažai jau patirties ir tai daro įtaką mano požiūriui. Paprastai matau, kad moterys susikoncentruoja į tam tikrą vaidmenį. Net ir laikraštyje dirbant, paprastai moteris dirbs kelionių sektori, sekcijoje, grožio sektoriuje ar stiliaus dalyje. Labai nedaug moterų dirba politikos sektoriuje, e, ekonomikos valdysenos sektoriuje ir paprastai moteris kažko pasiekia, jeigu jos lipa per galvas kitoms moterims. Jeigu viename skyriuje, pavyzdžiui, yra daug moterų, paprastai padaryti karjerą galima tik tai, jeigu kita moteris išeina dekretinės atostogas ar panašiai. Vyrams e, karjerą daryti galima daryti visai kitokiais būdais. E, bendrai sakant, reikia pasakyti, kad moterų procentas bet kurioje e, žiniasklaidos priemonė yra nedidelis. Moterys dažnai užleidžia vietą kitoms moteriams tik išeidamos vaikų auginti, tuo tarpu vyrai lieka dirbti iki pensijos. Dar vieną pavyzdį pateiksiu, patirtis su, su, iš mano darbo, su, su, su seserė, iš santykių su seserė. Aš pasu, pati esu iš darbininkų klasės, iš Junės karalystės šiaurės rytų dalies, vienas iš skurdžiausių Anglijos regionų. E, mano sesuo darbo nepilnametė, kai pagimdė, dabar ji yra vieniša motina, turi dviejų e, metų e, berniuką, 20 metų jai dabar. Ir ji norėjo mokytis, kad galėtų medicinos seserimi tapti. Jai buvo labai svarbu įgyti profesiją, kad ji galėtų ištrūkti iš to užburto rato, nes jinai gyveno socialinėme būste iš pašalpų. Ir ji pradėjo ieškoti, kas vaiką galėtų prižiūrėti, kol ji mokysis e, medicinos seserim pradėti dirbti. Žinia, e, nėra lengvas medicinos sesers darbas, nes ji turi naktimis dirbti ir panašiai. Šiuo metu, m, kaip žinia, Britanijoje konservatorių vyriausybė. Ir jie sukūrė sistemą, kad moterys E, gautų paramą, bet tik po trejų metų. Jos vaikui tik dviejų metai ir ji negali gauti, negali rasti, e, kas prižiūrėtų jos vaiką anksčiau. Nes e, mūsų konservatorių vyriausybė nusprendė, kad moteris iki trejų metų gali pati gyventi namuose. Taigi mano sesuo dabar turėdama dviejų metų vaiką gyvena iš stipendijos, studento stipendijos. Finansiškai, aišku, ji yra labai pažeidžiama, ir ji negali rasti auklės, kuri prižiūrėtų tą vaiką, nes tiesiog neužtenka pinigų. Tokiu būdu mūsų vyriausybė, aš manau, tarsi labai šlykščiai bando primesti savo ideologiją žmonių gyvenimams. Ir dabar e, moteris, kurios turi rūpintis vaikais, e, turi didžiausias tas problemas pačios spręsti. Nors dabar Britanijos vyriausybė uh, ir priima įstatymų, kurie turėtų tarsi padėti moteriams, dar nėra padaryta tiek, kiek reikėtų. E, reikia draugiau pradėti kalbėti apie lankščias darbo sąlygas, e, bet verslininkai su tuo nenori sutikti. Ir e, dabar jau keli metai praėjo nuo to, kai tų lankščių darbo valandų įstatymas yra primtas, bet pasirodo, kad niekas nesinaudoja tokia sistema, nes dėl finansinių priežasčių neapsimoka. O mes kaip žurnalistai įsivaizduojame, uh, kad e, verslui būtų naudinga, jeigu žmogus, jeigu darbuotojas galėtų eiti dirbti bet kada, ypač žurnalizme dirbant, tai aiškiai suprantame, kad žmogus turi būti prieinamas bet kada. Ir savaitgaliais, ir naktį, ir panašiai. Kartais mes tiesiog nekreipiam dėmesio į savo mobiliuosius telefonus e, ir stengiamės netikrinti elektroninių laiškų mm, tokia galimybė yra reikalinga, nes kitaip darbas okupuoja mūsų gyvenimą. Dabar e, Britanijoje mes nuolat girdime sakančių, kad e, darbas turi būti jūsų gyvenimas arba tada, jeigu ne, jūs turite net nedirbti. Aš manau, kad tai yra labai rimta kultūrinė problema, mentaliteto problema, kurios reikėtų kažkaip atsikratyti. Ir dar kaip e, Džina sakė, ir kaip aš pati pradžioje sakiau, visi jungtiniai karalysiai dabar kalba apie Brexit E, darbo valandos, metinės atostogos yra šiek tiek nuėję į antrą planą. E, greičiausiai bus nustatytos tam tikros ribos ir įmonės e, greičiausiai ateityje toliau diskriminuos žmonės, finansiškai bent jau. Ir tai mums kelia rimtų problemų. Rimtų problemų. Aš sutinku, kad visų tų klausimų palikimas moteriams nereis rasti sprendimo. Menai E, vyrai ir, ir taip jau yra užmesgę daug neformalių tinklų, kontaktų. Moterims patekti į tuos privačius vyrų tinklus nėra lengva. Ir e, jeigu pažiūrėtumėt į aukštesnio rango vadovus Junktinėje karalystėje, tai ten dominuoja vyrai. Kad moteris patektų į jų gretas, e, reikia labai daug pastangų. Kažką turime daryti, nes kitaip eisime tik atgal. E, buvo kalbėta taip pat apie tėvo atostogas, tėvysės atostogas, būtų gerai, jeigu apie tai daugiau padiskutuota. Man buvo labai įdomu klausyti atstovės iš Islandijos, kuri pasakė, kad vyrai privalo tris mėnesius eiti vaiko auginimo atostogų. Manau, kad tai yra labai didelis pasiekimas. Be to, Islandijos atstovė sakė, kad pasikeitė laikai ir anksčiau, prieš penkių metų buvo viena moteris parlamente, o dabar yra 50 procentų. Taigi, manau, kad turime kažką daryti ir jeigu nedarysim spaudimo, tai niekas ir nepasikeis. Dėkoju, dabar klausimai iš salės. Ar turėtumėt kas, ko paklausti, kas turi klausimų? Nes labai daug temų buvo paliesta, prašom. Prisistatykit ir ką atstovaujate. Aš esu Jėva iš Latvijos, iš Latvijos savaitinio analitinio žurnalo norėčiau paklausti apie Europos komisijos vakar dienos ataskaitą, kuriame sakoma, kad tik vien, vienas iš trijų vadovų ES yra moteris. Latvijoje situacija kitokia. Mes pirmaujame nes pas mus yra daugiau moterų vadovių negu vyrų. Bet klausimas, ar iš tiesų tai pergalė, turint omeny tai, kokios žiaurios net darbo sąlygos yra įmonėse Latvijoje, moteris dirba labai daug, tada daug uždirba ir jų indėlis į šeimos biudžetą yra labai didelis. Ar iš tiesų tai pergalė? Ką norit, ko norit paklausti? Norėčiau Tatjano Ždanokos paklausti, nes ne iš Latvijos, tai jinai ko gero geriausia pakomentuotų. Bet kuriuo atveju aš manau, kad tokia situacija yra gera. Net ir buvusioje Sovietų sąjungoje moteris vaidino aktyvų vaidmenį ir tos tradicijos, ko gero, perėjo. Ir moteris dirbdavo gerose darbose. Ir vadovybėje Latvijoje turėjo moterį prezidentę. Dabar pas mus parlamento pirmininkė yra moteris. Ir aš manau, kad Taip, jei moteris dirba versle, iš tiesų darbas sunkus. Ir yra ir vienišų moten, moterų, vienišų mamų, kurios irgi dirba ir yra vadovės. Čia yra irgi tokie statistiniai duomenys. Tai aišku, kad čia yra ir neigiamų aspektų, bet siekiant kalbėti apie lyčių lygybę ir ją užtikrinti, tai manau, kad tendencija yra gera. Dabar stiksiu žodžiu. Aš irgi noriu sureaguoti ir pasakyti e, štai tokį dalyką. E, vertinčiau situacija, kuri yra dėl moterų vadovių ES valstybėse, jinai yra iš tikrųjų nepatenkinama Ir jeigu yra vienas ar kitas atvejis, tai dar nereiškia, kad yra na, pasiektas tam tikras progresas. Aš žinau, mano valstybėje Lietuvoje visai neseniai, rudenį galbūt diskutavau gatvėje, tiesiog Vilniui. Prieina prie manęs vienas vyras ir sako, klausykit, sako, ko jūs dar norit, sako, Lietuvoje šitiek daug moterų vadovių. Palaukit, o kur nu, sako, nu sakogi pas mus prezidentė moteris. Ką sako, neužtenka, kad bus prezidentė moteris. Tuo metu mūsų buvo finansų ministrė moteris, sako, mes dar ir finansų ministrė turi moterį. Įsivaizduojat, kiek daug. Ir, reiškia, ir ką sakau, ir viskas. Toks siauras supratimas. Iš tikrųjų, mesgi prieimėme Europos parlamente dar anoje kadencijoje dėl to, kad e, įmonių valdybose bent 40 procentų e, būtų, na, šiuo atveju moteris, nu, ne vienos, vienos, kad viena lytis nedominuotų įmonių valdybose, ar ne? Kad bent 40 procentų būtų šiuo atveju moteris. Bet ar mums tai pavyko? pasiekti, kad šita direktyva būtų įgyvendinta? Ne. Ji tiesiog yra dabar užblokuota, nes šalis narys, kai kurios, tokios kaip ir Vokietija, irgi nepritarė tam, kad būtų priimta kaip privaloma direktyva, privalomas sprendimas, kad moteris lygiai verčiai bent jau su vyrais galėtų dalyvauti sprendimų prieimime. Taigi iš tikrųjų situaciją mes turime, mes tiesiog turime ją keisti, formuoti nuomonę. E, ir, for, ir dabar žiūriu saliai. Aš tiesiog džiaugiuosi, žiūrėdama jūs, kadangi čia dauguma žurnališčių, kurios yra atvykę, yra moteris, jaunos moteris, iš tikrųjų su perspektyva didžiulė. Vadinasi, domisi tas rytim. Apie tai rašysit, apie tai kalbėsit, apie tai diskutuosit, ar dabar ar grįžę. Ir suskaičiau, čia yra penki vyrai. Nors prieš tai Holi sakė, Holi sakė kad Junktiniai karalystės žurnalistikoje dominuoja vyrai, bet šitoje salėje aš matau kitaip, nors aš suprantu, kas yra. Tiesiog lyčių lygybės politika vėlgi domimės mes, moteris. Ir apie tai kalbam mes, moteris. Vadinasi, sudaužyti tas stiklinės lubas mums dar vis nepavyksta. Bet jeigu dirbsim kartu, tai padarysim. Dėkoju. Ar dar būtų kokių klausimų? Niekas daugiau neturi klausimų. Aš pati norėčiau paklausti. Aišku, kadangi e, visko, ko norim, nepasieksim. Dabar mes čia neprašom jokių malonių, mes tik norim, kad mūsų teisės būtų užtikrintos bet jei nuo kažkur reikia pradėti, kur, kur būtų tas pradžios taškas, norėčiau ir kitų e, paklausti. Tai yra, jei jum reiktų rinktis, e, pavyzdžiui, daug kas yra blokuojama, Vokietija nenori, kad kvotos būtų patvirtintos dėl kiek moterų gali būti. E, Mm, vadovybėje, tie stereotipai visuomenėje labai įsišaknyje. Ir tai nuo ko jūs pradėtumėt? Kažkur turim pradėti. Tai kur tas būtų pradžios taškas? Aš kaip jau sakiau, tai būtų tas atskirties tarp turtingų ir neturtingų panaikinimas daugelie sričių taip pat ir tarp turtingų ir neturtingų valstybių narių. Latvijoje minimalus atlyginimas yra penkis kart mažesnis negu Luksemburgė. O vidutinis atlyginimas Luksemburgė yra dešimt kart didesnis negu Latvijoje. Tai ką čia mums daryti? žmonės migruoja. Latvija iš 3 milijonų milijonas išvažiavo į kitas valstybės narės, į Airiją, Jungtinę karalystę, Vokietiją, Niderlandus. Ir dabar diskusija tarp rytų ir vakarų Europos valstybių narių vyksta. Mūsų komitete mes svarstome darbuotojų komandiravimo direktyvą ir sakoma, kad už tokį patį darbą turi būti mokamas toks pat atlyginimas. Bet tik toj pačioj valstybei nariai. O, o jei Latvija, pavyzdžiui, Belgijoje turi įmonę, tai jie turėtų uždirbti tiek, kiek Belgijoje. Bet Latvijoje tokie žmonės, darydami tą patį darbą, daug mažiau uždirba. Taigi čia yra labai didelė spraga. Ir dabar buvo jau siūlyta dviejų greičių Europą. Ir ko mes bijom? Mes bijom, kad tas dviejų greičių Europos siūlymas tai rodo mūsų. Mm, nesugebėjimą užtikrinti integracijos, užtikrinti sanglaudos Europos Sąjungoje. Tai ir aš kaip ir už tą esu ir, ir darau viską, ką galiu, kad tos problemos būtų išspręstos. Much, Dėkuoju, ponia Plinkevičiūtė, prašome. Klausimas, kaip aš supratau, buvo toks, ką daryti. Ką daryti, kad pasaulis keistusi kad vyrai ir moterys turėtų lygias galimybės. Lygias galimybės įvairiose sritise. Ekonominiam gyvenime taip pat. Žinote, ES yra labai nevienoda. Kol kas mes dar esam 28 valstybės. Pusę milijardo gyventojų. Skirtingos kalbos, skirtingos kultūros, skirtingas gyvenimo lygis, skirtingas suvokimas apie lyčių lygybę. Ir žinot, nuo ko aš dabar pradėčiau? Aš tiesiog bandžiau įsigilinti įvairias situacijas valstybėse narise dėl lyčių lygybės. Nuo švietimo. Nuo švietimo. Nuo mažų dienų švietimo, kad berniukai ir mergaitės e, gali iš tikrųjų ir gyventi kartu, ir dirbti, ir profesijas įvairias rinktis. Taigi yra taip svarbu, kad neatsitiktų taip holi, kaip sakėt ar ne, skirtingi žurnalai berniukam ir mergaitėm, skirtingas suvokimas nuo pat pradžių. Ir dabar žiūrėkit, kad kodėl sakom, kad atlyginimai skiriasi 16,3 procento. Todėl, kad ten, kur dirba moteris, o daugiausia dirba kokiuose srityse - švietimas, sveikatos priežiūra, socialinė e, rūpyba, globa, kultūra ir ten atlyginimai visos ES e, prasme yra daug žemesni, ar ne? Bet ten dirba mes, moteris, beveik 90 procentų. Jeigu ten yra vyrai, kaip taisyklė jie užima ką? Vadovaujančią poziciją. Ir aišku, su geresniu atlyginimu, teisingai. Tai ką reikia daryti? Reikia, reikia formuoti nuomonę tokią, kad tas profesijas gali rinktis ir merginos, pavyzdžiui, IT specialistų. Štai pirmadienį aš buvau Vilniuje dar iš ryto, mes turim puikią konferenciją irgi dėl, mokymo, dėl moterio ekonominės galios stiprinimo ir labai daug kalbėjom ir su verslininkais, su verslo atstovais. Kodėl? Sako, mums reikia bent 10-15 tūkstančių IT specialistų, mano nedidelė Lietuvoje. Bet sako, mums jų trūksta, Merginos, rinkimės tas specialybės, nes mes irgi galim, nes mes tikrai galim tai padaryti. Reiškia, re, reikia reikia, dirbant visiems kartu, aš labai kreipiuosi jūs, gal jausmingai tai atrodo, bet būtent į jūs, kur žiniasklaida turi padėti formuoti nuomonę, kad tiesiog mes sudaužytumėm tas liba, riba, lubas. Tam reikia laiko, bet dar Sutinku, ką sakė Marija, kad keičiasi mūsų požiūris, nebegalim kalbėti apie demografinę situaciją, apie sensančią, nors mes neišvengiamai tai turim vertinti ES. Bet mes turime parodyti, kad jeigu mes, merginos, moteris, neturėsim lygių galimybių e, turėti kokybišką darbo vietą, normaliai apmokamą darbo vietą, su socialiniam garantijom darbo vietą, Vadinasi, ES ekonomika ir kiekvienos ES šalies atskirai bus nekonkurencinga. Kadangi dėl to, kad moteris darbo rinkoje nepasiekia tam tikro užimtumo lygio arba jos priverstos dėl e, work-life balanso neturėjimo galimybių, na, nedirbti, dirbti nepilną darbo dieną, dirbti mažiau apmokamus darbus, gauti mažesnį atlyginimą, gauti mažesnę pensiją. Mūsų šalies biudžetai negauna net apie 10 procentų bendro vidaus produkto. Reiškia, ES kaip bendryje dėl to labai smarkiai nukenčia. Vadinasi, vadinasi, ir dirbant, ir kalbant, ir su verslu, ir vis, su visais žmonėm, mes turime parodyti, kad darbo galimybės, šeimos suderinimo galimybės yra būtinos ir moterim, ir vyram. Nes priešingų atveju ES tikrai yra na, sudėtinga ateitis, jeigu mes to neįsigilinsim ir jeigu sprendimų nedarysim. Thank you very much. Mary. Okay, thank you. Um, I th Mary, prašom. Kaip jau pradžioje sakiau, mes gyvename audringais laikais. Be abejo, audringais laikais kyla ir galimybių, ir e, pavojų. Mes turime pasižiūrėti į tai plačiai. Matome vienas kitam prieštaraujančių dalykų ir taip pat matome didžiulę prieš, prieštarą, pasipriešinimą prieš porą metų mes e, nebūtume įsivaizdavę e, e, tokių reiškinių kaip patriarchalinio mąstymo mačio valdytų pasaulį. Taigi matome taip pat ir polarizaciją, matome, kad viena, nusis, viena grupė žmonių nustikė prieš kitą. Kita vertus, matome, kaip keistai keičiasi situacijos feminizmas gyvas. Ir mes kalbame čia ne tik apie moteris, ir vyrai į tai įsitraukia. Kai mes susidurėme su tokiu pasipriešinimu ir aklavietę moterų teisų srityje, rasizmo, fobijos srityje, mes matome, kad tai tikrai nėra gerai. Taigi moterų žygiai E, per pasaulį yra atsigavimo simbolis. Galbūt visi jautėsi nepatogiai, tai reiškia, kad visi buvo išspirti iš savo komforto zonos. Aš manau, kad e, tikrai labai e, gyva, gyva feminizmo idėja tarp jaunų moterų. Visi jaučia, kad gerai mes dabar įgyjome savo teisės, tačiau vis tiek reikia įti prieki. O vyrai nori kokybiško gyvenimo, jie nori praleisti laiko su savo vaikais, prižiūrėti vaikus, jie nori kitų dalykų. Ir jie nori to, ko vyresni vyrai nebu, nedrįsdavo paprašyti, ne, jie buvo užstrigę savo stereotipuose e, iš knygų, e, kuriuose buvo rašoma, kad vyrai daro tą, o moteris aną. Taigi mes turime organizuoti daugiau diskusijų visuomenėje e, šiais neramiais laikais. Tačiau jei šiais laikais yra daug ir apmąstymų. Taigi galų gale, kas yra augimas? Apie ką mes kalbame? Apie konkurenciją? Kaip mes negalime m, mm, užtikrinti mokamos slaugos savo ekonomikos sistemoje. Niekas mes nenorime tiesiog e, mm, imti ir sėdėti rankas sudėję. Mes turime kalbėti apie tai. Tai yra ir diskusija tarp kartų, nes ją reikia atverti įvairiems lygmenims. Taigi mes turime investuoti į šias diskusijas, nuomonių pasikeitimą, nes tokiais būdais mes sukursime naują socialinį ekonominį modelį, kurio dalimi visi esame. Ir atrodo, kad viskas baigėsi ties tuo, kad reikia išeiti iš komforto zonos ir atsisakyti stereotipų labai e, jauname amžiuje. Ką manote? Holly. Aš manau, kad e, taip, aš e, irgi sutelkčiau pastangas į švietimą. Aš prisimenu tą pirmą kartą, kai supratau, kad egzistuoja skirtumai tarp vyrų ir moterų. Iš tikrųjų, tada dar net nesuvokiau. Aš galvojau, kad tas žmogus, kuris man e, tai pasakė, buvo išprotėjęs. Tačiau aš tada jau darželį, man buvo ketveri. Ir, ir Aš, aš užaugusi esu e, e, užauginta vienos motinos ir darželėje manęs paklausė, ar nori pažaisti e, mamą ir tėtį. Na, aš tada nesupratau, kas tai yra. Taigi mes nuėjome žaisti žaidimų erdę ir ji pasakė, aš būsiu tėtis, o tu būsi mama. Aš sakau, gerai, ką darome? Aš, o, jis sako, aš eisiu į darbą, o tu liksi namie. Aš sakau, apie ką tu kalbi? Ne, mama eina į darbą. Ne, ne, tėtis eina į darbą, E, ir aš tikrai susipainiau, nes mano mama eidavo į darbą, kitaip aš nemačiau. Ir aš visiškai nesuvokiau, kad, na, aš buvau keturių metų, e, e, kad gali būti taip, jog tėtis eina į darbą. Vaikai tai pradeda sakyti labai jauni. Aš prisimenu iš keturių metų amžiaus tokį dalyką. Taigi manau, kad e, tame amžiuje jau reikia organizuoti nedėlės diskusijas trimečiams, keturmečiams. Tai yra bendras švietimas apie tai, ką vyrai, ką daro moteris, e, tai yra vaikai, berniukai ir mergaitės ir kad didelio skirtumo nėra ir e, kokius namų ruošos darbus gali atlikti mama ir tėtis, kokius darbus gali turėti. Ir aš manau, kad žiniasklaidoje skelbiama šviečiamoji e, funkcija yra taip pat labai svarbi. Mes turime e, išardyti iš ankstinius nusistatymus. E, be abejo, žiniasklaidoje taip pat jų bus. Ir e, aš minėjau tuos žurnalus, taip. Mes gyvename tokioje visuomenėje, kuri buvo formuota seksistiniu pagrindu tiek ilgai. Kai pamatai kažką e, žurnale, ar tai būtinai priimi kaip absoliučią tiesą? Ne, nebūtinai. E, reikia E, spręsti šios klausimus. Kai aš buvau universitete, aš susitikau su vyruku, kuris e, buvo kilęs ganėtinai iš kuklios aplinkos, tačiau jis gavo e, stipendiją ir mokėsi vienoje iš geriausių privačių mokyklų Junktinė karalystė. Ir prisimenu, su juo kalbėjau. Ir jis sako, aš tikrai manau, kad uh, E, verslas turėtų e, tiesiog natūraliai nusiteikti ir ne, nesamdyti moterų, kurios yra produktyvaus amžiaus, nes jos vis tiek išeis gimdyti vaikų. Yra lygiai tai kokių, tokių pat gerai kvalifikuotų vyrų e, ir jeigu jis yra 20 metais, 30 metais, jis tiesiog natūraliai turėtų gauti darbo vietą pirmiau. Ir šis vyrukas, gavęs puikų įsilavinimą, ne karalystėje, ėmė ir pasakė tokį dalyką. Ir Manau, kad e, jis tik, e, tiesiog e, prisisėmė žiniasklaidos minčių ir tai yra kultūr, socialinė ir kultūrinė nesėkmė. Taigi, manau, turėtume būti mokome to, kaip reikia skaityti laikraščius ir žinias. Netgi jeigu žmonės perskaitys tokią nuostatą, jie turėtų būti išmokyti, kaip ją vertinti ir kaip ją priimti ar ne. Labai ačiū. Ar turime klausimų dar prelegentėms? Taip, vienas. From... Labadiena, aš esu žurnalistė iš Lietuvos. E, dirbame, dirbu savaitinėme gyvenimo būdo e, žurnale. Turiu klausimą ir trumpą komentarą Holy Backs'e. Papasakosiu trumpą istoriją. Kartą aš Facebook'e gavau privačią žinutę iš vyro, kuris kaltino, kad aš esu feministė. Taip atsitiko po to, kai aš parašiau vieną straipsnį. Jame prašiau moterį, kuri jauč, kaip jaučiasi namie turėdama du vaikus. Ir jis sako, kad ji, jai visai patinka vienai pačiai viską daryti ir nenori vyro savo gyvenimą turėti, jai nereikia vyro. Mano valstybėje padėtis tokia, kad žurnalistai, daugelis jų netgi bijo rašyti žodį feminizmas ypač straipsnio pavadinime, arba netgi apskritai rašyti apie feminizmą. Ir, o jūs apie tai rašot ir man būtų labai įdomu sužinoti, kaip jungtiniai karalystiai žmonės reaguoja, kaip tas žodis yra priimamas jungtinėje karalystėje, kaip feminizmo temos yra priimamos. Gal pirmą išklausom dar vieną klausimą. Iš Lenkijos. Esu žurnalistas. Vilijai Blinkevičiūtė turiu klausimą. Atsiprašau, jeigu pavardę neteisingai ištariau. Jūs esate FAM komiteto pirmininkė Europos parlamente. Man įdomu sužinoti, ar jūs mums papasakotumėt Europos parlamento dešinėje pusėje, kokiu yra argumentų, kokiu nuomonių. Aš matau, kad jūsų komiteto vicepirmininkė yra e, Slovakija Ždanska, Janą Ždanską iš EKR frakcijos. Komitete yra didžioji dalis moterys narės, bet yra moterų iš EFDD frakcijos, panė Betriš von Štork arba Morvai iš Vengrijos, nepriklausoma narė. Papasakokit mums, kaip, kokiu argumentų, kokiu nuomonių jūs iš jų pusės išgirstate šiandien mūsų aptariamomis temomis. Aš e, kaip žurnalistas esu tikras, kad jūs žinot jų argumentus ir man būtų labai įdomu juos išgirsti. E, pirmiausia, Holly e, klausimas, nes sakymas bus trumpesnis. Dėl žodžio feminizmas ir termino, kas buvo gerai. Tuo metu, kai Junktinėje karalystėje feminizmo banga kilo ir labai daug jaunų moterų įsijungė E, tas terminas prarado tą neigiamą prasme. Aišku, kad Junktinėje karalystėje mes irgi buvo laikai, kai feminizmas buvo pašaipų žodis, pašaipų objektas. Ir buvo sakoma, kad tik moteris, kurios vyrų nesusiranda, tampa feministėmis. Dabar jau ta stigma maždaug dinksta, nes uh, E, dabar, man atrodo, net madinga tapo pastaraisiais metais e, apie feminizmą kalbėti, nes matome, kad e, to, tie seksistiniai pasisakymai vis dažniau pasigirsta ir darbo tvarkiai apie tai yra kalbama. Ir internete pastebime gana daug apraiškų apie tai, bet jūs sakėte, kad Facebook'e gavote žinutę iš tokio uh, neprausta burnio, bet internete turbūt yra labai daug tokių dalykų, ypač Twitteryje daug tokių galėtumėm rasti. Laimė, jie nėra e, dauguma vyrų, bet e, ta nedidelė grupelė gali e, labai skaudžiai smokti. Ir aš dirbdama savo darbą stengiuosi savo leidinyje uh, jaunus talentus e, iškelti ir aš vis prašau moterų, merginų rašyti apie tai. Ir dažnai jos rašo apie feministinės problemas ir dažnai tos moteris e, susilaukia tokios reakcijos. E, būna, gauna tokių žaidžiančių žinučių per Twitterį, per kitas. Net yra buvę, kai masiškai tos žurnalistės yra užsipuolamos arba netgi jos yra priverčiamos dėl susidariusių aplinkybių uždaryti savo uh, profilį socialinėje žiniasklaidoje. Tokie dalykai neretai moteris atgraso, bet pas mus dabar e, matome, kad e, apie feminizmą labai daug yra kalbama ir tikrai praktiškai visuomenėje tas žodis nebeturi neigiamą atspalvio. Jau tik tai tokie uh, keli užsilikę turbūt e, yra gyvenimu nepatenkinti žmonės, e, gali dar negražiai kalbėti apie feminizmą. Dažniausiai tai yra susijęs su kokiam nors asmeniniam priežastim. Ką aš esu mačiusi šiaip praktinėme gyvenime? Me kartą manęs e, paprašė, kad aš vienos mokyklos feminiščių burelėje prieš keletą metų pasisakyčiau. Uh, Tai buvo įprastinė vidurinė valstybinė mokykla Londone. Nuėjau aš ten ir 15 mergaičių atėjo su manim pasikalbėti. Aš to nesitikėjau, nes galvoju, kad ateis dvi ar trys. Ir e, aš ten supratau, kad e, e, mes galėsim plačiai padiskutuoti. Ir salėje buvo 15 mergaičių, 10 laukė už durų, nes netilpo į salę ir netgi berniuko atėjo prisijungti. Uh, prieš šios diskusijos, bet galiausiai jie sakė, mes nesibrausim į tą moterišką diskusiją, tačiau jie tapo mūsų sąjungininkais. Tai buvo 12-13 metų vaikai. Ir jiems e, feminizmas tampa įdomus. Kai man buvo 12 ar 13 metų, tokių dalykų nebuvo, niekam nebuvo tai įdomu. Taigi dabar socialinė žiniasklaida, e, šiuo metu joje matome ir tokių uh, nepraustaburnių pasisakant, bet Junktinėje karalystėje aš manau, kad visuomenė normalėja ir žmonės jau dabar kitaip reaguoja į feminizmą. Dėkui. Aš pasistengsiu atsakyti į klausimą e, e, žurnalisto iš Lenkijos. Iš tikrųjų, mūsų e, FAM komitete yra 37 nariai iš įvairių ES valstybių ir nuomonių visą laiką yra įvairių. Bet pasakysiu vieną dalyką, apmaščiau dabar, kad iš tikrųjų tie, e, tie nariai, kurie pasirinko darbą FAM komitete, jie daugiau ar mažiau vis tiek suvokia, kad atėjo čia dėl to, kad suvokia lyčių lygybės politikos naudą. Tai didžioji dauguma iš jų, ar jie priklausytų, sakykime, tam tikrom politiniam grupėm, e, na, kurios atrodytų yra prieš lyčių lygybę, vis tik tai, tai gali būti vienetas. Tai nenulėmė sprendimų, kuriuos mes priimame e, FAM komitete. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbam apie darbą ir šeimos suderinimą, jeigu apie smurtą prieš moteris, apie moterų e, e, dalyvavimą vadovaujančiose pozicijose dėl moterų darbo 40 procentų bendrovėse ir taip toliau. Tai mes visą laiką daugumą surenkam FAM komitete. Bet aš pasakysiu, kur daug pavojingiau yra, atsakant jūsų klausimą. Tai kada mūsų FAM komitete priimtas sprendimas nukeliauja į plenarinį posėdį. Va ten tai kiekvieną kartą esam įsitempę ir galvojam, kokia bus reakcija, koks bus sprendimas, ar ne, ar nesugadins mūsų, mūsų priimtų dalykų FAM komitete. Kol kas mums sekėsi, kol kas mums sekėsi, nes tokie išsišokimai, Dabar jau pasakysiu, nežinau, ar jūs aptarėt vakar ar šiandien, koks buvo iš Lenko vieno jūsų atstovo e, Europos parlamento nario praeitą plenarinę sesiją, kuomet mes svarstėme e, e, atlyginimų klausimą vyrų ir moterų ir kada jis pasakė, kad moteris yra mažesnės, kad moteris yra neprotingos, todėl jos negali gauti didesnio atlyginimo. Aš tada irgi dalyvau toj diskusijoje, tai mes iš tikrųjų jį pasmerkim labai smarkiai ir tokių įsišokimų ir nusikaltimų susikalbėjimų e, iš tikrųjų mūsų FAM komitete nebūna. Tikrai nebūna FAM komitete. Bet aš kartu noriu pasakyti, jog e, tas veiksmas, kuri tas įsišokimas, tas pažeminimas moterų, kurį padarė plenariniai sesijoje Lenkas Europos parlamento narys, jis yra tikrai pasmerktas ir e, rytoj, vėliausiai rytoj Europos parlamento pirmininkas Tajani turi paskelbti sankcijas. Ir aš tikrai tikiu, e, kad šitam nariui bus pritaikytos sankcijos e, dėl e, moterų įžeidimo, todėl kad čia Europos parlamente tokie dalykai negali būti toleruojami ir negali būti priimti. Ir mes reikalaujame pačių griežčiausių sankcijų. Thank you very much. Has, do we have any more questions from the floor? Ar dar kas nors turite klausimų? No, not at the moment. So maybe I can ask um, the panel to... Bet gal dabar galėtų e, tribūną apibendrinti, kalbėtojas apibendrinti, e, kas buvo svarbiausia šioje diskusijoje ir e, galbūt kokį pareiškimą susirinkusiesiems išsakysit. Aš labai dėkoju uh, kad e, vakar ir šiandien dvi dienas intensyviai dalyvavote seminare dėl moterų ekonominės galios stiprinimo. Aš tikrai esu įsitikinusi, kad iš visų šalių atvykusiems žurnalistams buvo didelė nauda E, e, dalyvauti šitam seminare, dalyvauti diskusijose e, dėl moterų pensijų, dėl moterų atlyginimo, dėl moterų dalyvavimo sprendimo prieminė, dėl darbo ir šeimos suderinimo, nes iš tikrųjų tikiu, kad viena valdžia, kur, kuri bebūtų, ar tai būtų Europos parlamentas, Europinės struktūros, ar tai būtų nacionaliniai parlamentai, nacionaliniai politikai, be pagalbos ketvirtosios valdžios, šiuo atveju žurnalistų, tikrai nepasieks nieko ir tikrai nieko nepadarys. Todėl aš labai kviečiu, kad mes būtumėm vieningi, kad šitom temom diskutuotumėm, rašytumėm, kalbėtumėm, rodytumėm reportažus ne tik kovo 8 savaitę, bet nuolat ir pastoviai, nes problemos mes kitaip neįspręsime. Dėkoju iš viso širdies, geriausios klotės jums, jūsų šeimom, jūsų artimiesiam. Ir būdama e, FAM komiteto pirmininkė, kviečiu trečią valandą atvykti į mūsų parlamentinį organizuojamą renginį čia, e, e, Europos parlamente. Ačiū labai. Which is part of the program, I might add. <laughs> yeah. Kuris yra įrašytas į mūsų programą, reikia pridurti. E, jūs atstovaujate ketvirtajai valdžiai. Tai yra labai stipri valdžia. Mūsų amžiuje tai yra nepaprastai svarbu. Jūs čia atvykote Europos parlamento kviečiami ir žinote, kad jūsų šalyse paprastai, kai kas nors negerai vyksta, apkaltina Europos e, Sąjungą kai kas nors pasiekta, e, visi nuopelnus prisima savo. Jūs atvažiavote čia ir aš tikiuosi, kad po šio seminaro jūs geriau supratote, kad ne viską galime išspręsti ES lygmenių, net jeigu ir norime rasti sprendimų. Nes labai skirtingi politiniai požiūriai Labai smarkiai skiriasi rytai, vakarai, senosios ir naujosios valstybės narės. Regionai netgi skiriasi labai smarkiai. Todėl labai daug ką reikia daryti valstybėse, valstybių lygmenių. Ypač kai kalbame apie moterų teisės, apie asmenio ir profesinio darbo suderinimą, padaraus atlyginimo, padarių darbo sąlygų užtikrinimą, padarių pajamų užtikrinimą. Turime dirbti nacionaliniu lygmeniu. Todėl aš noriu jūsų paprašyti, skirkite daugiau dėmesio tam, kas gali būti padaryta jūsų valstybėse, valstybės lygmeniu. Ir nepraraskit vilties, kad ES jums padės, mes darome viską, ką galime. Um, the... Ačiū, ponė Miller. Uh, pasipriešinimo jėgos yra labai didelės, stiprios ir mes turime e, pasipriešinti tam kartu. Žiniasklaida yra demokratijos variklis ir daugelį e, valstybių, net kaiminėse valstybėse matome, kaip žiniasklaida yra užtildoma, kaip ji yra, už, kaip yra užsipuolama. Mes turime tam prieštarauti, nes žurnalistų vaidmuo yra labai svarbus. Tai yra demokratijos išgyvenimo būtinybė. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasisėmėte žinių čia ir mes e, dabar tapsime sąjungininkais įgyvendinant Europos projektą. Ir supraskite, kad Europos institucijos, Europos parlamentas yra jūsų e, sąjungininkai dirbant visose valstybėse. Ta labai svarbu suprasti. Mes turime būti ne tik atsparus, mes turime būti e, kovingi, mes turime priešintis. E, E, vyrų ir moterų lygybė yra viena iš pagrindinių mūsų visuomenių vertybių. Aš noriu, kad jūs e, tą patį suprastumėt ir grįžę namo apie tai rašytumėt ir vyrams, ir moterims. Holi. Aš, kaip moteris dirbanti žiniasklaidoje, galiu pasakyti, kad vienas žmogus e, gali padaryti tik nedidelių dalykų, bet visi kartu mes galime daug padaryti, nuveikdami smulkius dalykus. Uh, Bendrai Britanijoje angliškai rašant yra sakoma vyrai, moteris ir vaikai. Ir aš paprastai sukeičiu vietomis ir sakau, kad moteris vyrai ir vaikai. Moteris neturi visada būti greta vaiko. Ir e, taip pat terminas person yra vartojamas dažnai e, angliškoje spaudoje. Aš dažniausiai stengiuosi jį pakeisti vyrų ir moterimi. E, pasirenkama terminija yra labai svarbi. Tai pakeičia žmonių mąstyseną. Ir mes, e, dirbdami žiniasklaidoje, galime nemažai padaryti. Kartas nuo karto mes vis dar pastebime, kaip yra bandoma pakeisti įprastinės formuluotės įprastinį mąstymą. Mane šiandien tikrai labai nustebino tai, kad Islandijoje per vieną kartą parlamente beveik nuo nulio atsirado pusė moterų, 50 procentų moterų. Ir taip pat mane nustebino tai, kad atsiranda žmonių, kurie tarsi turi atsiprašinėti už tai, kad feministinėmis temomis rašosi. Jokių būdų to neturi būti. E, po kurio laiko tikrai tai pasikeis. Mes turime tikėti, kad moteris turi būti visur atstovavimas 50 procentų ir tai turi atsitikti labai greitai po kelių metų. Nematau jokių priežasčių, kodėl turėtų būti kitaip. Neatsiprašinėkite ir nesitaiksykite su tuo, kaip yra. Jeigu kažkas nėra feministinio mąstymo, tai e, jų problema. Ir jeigu kyla sunkumų, tai uh, ir kažkas jūsų klausia, kodėl jūs esat feministė, tai jūs paklausite, kodėl jūs nesat feministas, kodėl jūs e, nesustapatinate su feminizmo idėjomis. Aš pastebėjau, kad dažnai, e, kai kalbėsi su žmonėmis, kurie kartais e, išmeta tokių seksistinių pastebėjimų, jeigu jų pradedi klausinėti, galima juos išmušti iš vėžių labai nesunkiai. Todėl aš galiu tik tai padėkoti už tai, kad mane pasikvietėt ir leidot jums pasakyti tokią kalbą. Ir aš galiu tik tai pakartoti, kad turime toliau siekti tų smulkių pergalių, nedidelių pergalių. Ačiū kolegos. Man šioje diskusijoje išriškėjo trys svarbiausi elementai. Pirmiausia, visuomenė turime keisti mentalitetą, mąstymą, stereotipus. E, matėme tokių žmonių kaip Džina Miller, kuri e, labai daug dėjo gyvenime pastangų siekdama teisingumo ir skaidrumo. Taip pat e, matėme žmonių iš skirtingų amžiaus kategorijų, skirtingo įsilavinimo, skirtingų gyvenimo sričių mane labai įkvietė. Turėjome politikų, turėjome Europos parlamento narių, kurie e, E, laimiai ir toliau stengiasi kovoti. Žiūrėsim, e, balandžio 26, ką komisija pateiks. Įstatymus turime keisti, turime juos įgyvendinti, turime palengvinti moterims gyvenime, turime suteikti jiems daugiau galimybių. Ir mes turim čia šioje salėje žiniasklaidą. Turime kartu su jumis peržiūrėti, kaip mes bendraujame su visuomenė, kaip perdodame informaciją. E, galime daug ką pasakyti tarp eilučių Mes e, negalime e, savo darbę skirstyti berniukų ir mergaičių į atskiras kategorijas. Visi žmonės yra vienodi. Man buvo labai įdomi ši diskusijos dalis. Aš labai džiaugiuosi, kad įvyko. Patenkinta esu. Dėkoju visiems dėkoju e, moderatoriai vertėjams, bet prieš baigiant dar praktinės informacijos. Kaip jau sakėm anksčiau, programa nesibaigė. Dabar pertrauka, galit daryti, ką norite, e, galite ką nors parašyti ir jūs mielai perskaitysim viską, ką jūs parašysite apie mus. O e, moterų teisų lyčių lygybės komitetas 15 val. organizuoja bendrą tarp parlamentinį susitikimą. Jame bus nacionalinių parlamentų narių. Kviečiame jūs jame dalyvauti. O vakare Europos komisija parlamentarų restorane organizuoja apdovanojimo ceremoniją ir jūs esat kviečiami juose dalyvauti. Ryto iš ryto, dar 9 ryto, vyksta tarp parlamentinio komiteto posėdis. E, programoje yra labai įdomių e, svečių. E, išgirsime labai įdomių nuomonių pasisakymų. Jeigu norite, galite dalyvauti, galite dalyvauti seminaruose. Niekur nereikia užsiregistruoti, nieko nereikia užsirašyti, viskas labai neformalu. Parlamente vyksta nemažai ir kitų renginių. Jeigu pasivaikščiotumėt po pastatą, pamatytumėt, kad yra ir parodų, ir kitokių dalykų. Taigi, man kviečiu visus aktyviai dalyvauti. Ar visi pasirašėte sąraše? Dar vienas svarbus pastebėjimas. Ir E, pirmininkė dabar siūlo visiems paploti. Ir, ir taip pat dėkoju visiems organizatoriams. Thank you. It was nice to see you again. Thank you.